Thank you, friends, for being here. E, bičiuliai, ačiū, kad atvykote į posėdį, iškart pradedame darbą. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Socialinės apsaugos sistemų derinimas. Tikiuosi, kad e, visi jūs bandysite dalyvauti šiuose svarbiuose e, diskusijose. Ir pirmasis pasisakys ponas Balas, kuris yra pranešęs. Prašom jum. Merci beaucoup, man... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, nuo to laiko, kai aš rengiau šį pranešimą, tai susitikau su įvairiais pašnekovais, Varšuvoje sustikau su Lenkijos vyriausybės atstovais, su e, profsąjungų ir darbdavių atstovais, lankiausi taip pat e, Berlyne ir panašių formatų diskutavau su vyriausybės atstovais, taip pat su e, profsąjungų ir darbdavių atstovais. Ta pati dariau Strasbūrė ir Briuselėje. Ir paskui parengiau pirmąją pranešimo versiją, kurią dabar truputį pakomentuosiu. Mes e, pradėjome darbą su šešėliniais pranešėjais ir aš e, susitinku paprastai su šešėliniais pranešėjais e, dvišalių pagrindų, su kiekvienu iš jų, sužinau jų poziciją, o paskui bandome dirbti kartu kolektyviai Aišku, darbo ritmas tomis pačiomis temomis e, taryboje mums taip pat yra labai svarbus dalykas. Tad e, komisijos pasiūlymo 16 metų gruodžio mėnesį paskelbto e, peržiūra, siekiant užtikrinti tą koordinavimą, kad apdrauti asmenys neprarastų savo teisių. Sus... Tas pasiūlymas susijęs su Lichtensteinu, Šveicarija ir Norvegija, ne tik tai su Europos Sąjunga. Tad čia kalba sukasi apie e, tuos atvejus, kuomet asmenys e, iš vienos valstybės vyksta į kitą ir jiems taikomos e, kitos teisės nuostatos. Aišku, kai kuriais e, atvejais galbūt būna palankiau, kai kuriais ne, bet mes norime koordinuoti šitos e, dalykus. Komisija siūlo e, e, tą koordinavimą dėl bedarbystės išmokų mokėjimo. Ir šitie dalykai susiję su tam tikru nerimu dėl uh, tų asmenų, kurie neturi darbo. Tad tai yra žmonės, kurie vyksta ieškoti darbo į užsienį ir būdami užsienio valstybėje, jie gali išlaikyti savo teisės į bedarbio pašalpas. Komisijos pasiūlyme laikotarpis yra nuo 3 iki 6 mėnesių. Ir yra kiekvienai valstybei suteikta galimybė um, tą laikotarpį pratesti. Aš uh, palankiai žiūriu į tą pasiūlymą ir manau, kad reikėtų eksporto laikotarpį uh, šitų išmokų pratesti nes e, toks pratesimas padidina galimybę bedarbiui rasti darbą, nes ta sąsaja tarp to laikotarpio pratesimo ir darbo, naujos darbo vietos radimo. Tad turime išnaudoti šį potencialą. Toliau, dėl e, išmokų kumuliavimo, tai yra kitas dalykas negu išmokų eksportas. Čia reikia atsižvelgti į sukauptas teisės kitoje valstybėje. Jeigu darbuotojas yra dirbęs bent tris mėnesius toje valstybėje, jeigu ne, tai tuomet ta valstybė narė, kuris dirbo anksčiau, turi mokėti tas e, išmokas. Dabartinė padėtis atrodo pakankamai neaiški valstybėse narėse, todėl aš norėčiau pabrėžti, kad e, tas totalizavimas, kumuliavimas yra labai svarbus dalykas, nes parlamentas taip pat pateikė savo poziciją šitais aspektais praeitą e, savaitę. Aš manau, kad e, mes turėtume tą minimalų laikotarpį fiksuoti kaip vieno mėnesio laikotarpį. Mes neturėtume daryti kliučių darbuotojo judumui ir turėtume taikyti racionalias priemonės, kad darbuotojai galėtų pasinaudoti socialinės rūpybos e, privalumais. Kitas e, dalykas, kuris yra esminės svarbos aspektas, tai yra pasienio zonose gyvenančių darbuotojų padėtis. Komisijos pasiūlyme valstybė narė, kur buvo paskutinioji darbo vieta, turi tokiems darbuotojams mokėti išmokas, jeigu jie dirbo 12 mėnesių laikotarpių. Jeigu jie vykdė veiklą 12 mėnesių ten, antraip yra gyvenamosios vietos valstybės narės kompetencija mokėti tas išmokas. Atrodo, jog būtų teisėta, jog ta valstybė, kurioje yra mokamos e, įmokos, turėtų mokėti bedarbio išmokas, siekiant išvengti įvairių e, papildomų kliučių ir sunkumų. Aš paaiškinsiu, ką turiu galvoje. Jeigu kas nors gyveno, e, e dirba daugiau negu 12 mėnesių kurioje nors valstybėje ir paskui praranda darbą, Tad e, ieškodamas darbo sakykime, jis gyvena kitoje valstybėje. Tad tai reiškia, kad jisai turės susisiekti ir su e, tomis institucijomis tos valstybės, kuris nebegyvena, bet kur jisai dirba, jam e, gali iškilti ir kalbinių problemų, jisai galbūt nebūtinai kalba tos valstybės kalba, jisai gali e, taip pat turėti reikalų su teismais tos valstybės, jeigu jisai nekalba gerai kalba, jam gali būti sunku apsiginti savo teisės. Tad komisija nekvestinuoja šitų dalykų, bet komisija nori suteikti pratinės galimybės užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp įvairių valstybių administracinių struktūrų ir kad būtų mažinama administracinė našta, todėl pagrindiniai veiksmai čia turi būti daromi toje valstybėje, kurioje gyvena e, tas e, asmuo. Toliau e, kitas dalykas, kuris yra pakankamai sudėtingas ir taryba daro nepakankamą pažangą šituo klausimu, tai yra e, išmokos lygos atveju ir ilgalaikės priežiūros išmokos. Aš Norėčiau, kad administracinė komisija, kuri užsijima socialinių sistemų koordinavimu, glaudžiau bendradarbiautų su socialinių partnerių atstovais. Man atrodo, kad dėl šitų dalykų socialinių partnerių balsas turi būti būtinai išgirstas, e, kad būtų išgirsti tų e, sergančių žmonių atstovai arba draudimo institucijų atstovai, kuomet bus sprendžiamas klausimas dėl e, išmokų sąrašo, nes turi būti būtinai konsultuojamasi su socialiniais partneriais. Jeigu to nebus, tai tikrai gali kilti tam tikrų pavojų. Turi būti atsižvelgiama taip pat į Teisingumo teismo sprendimus dėl ekonomiškai neaktyviems judiems Europos piliečiams galimybės gauti socialinio draudimo išmokas, tačiau ES teisėkoros institucijos neturi kodifikuoti teisingumo teismų priimtų sprendimų. Mes esame teisėkuros institucija, mes e, suprantame, kad e, teisingumo teismas vaidina labai svarbu e, vaidmenį teismo praktikos srityje, tačiau teisėkuros srityje būtent mes e, sprendžiame tuos dalykus. E, toliau e, standartizavimas perkeliamų dokumento, kuomet kalbama apie socialinio draudimo išmokų išdavimo formatus, turinį, procedūras ir taip toliau. Šių dokumentų išdavimą bei to išdavimo sąlygas, ypač tais atvejais, kuomet toje valstybėje narėje, kur dirba asmuo, tie dalykai yra kvestionuojami. Turi būti kreipiamasi į kompetentingą instituciją ir turi būti numatomas, e, e numatoma tvarka dėl tokių dokumentų perdavimo kompetentingai institucijai ir atsakymo nebuvimas Tai yra, jeigu kompetentinga institucija e, neatsako dėl socialinio draudimo tuo asmens, tai e, tuomet automatiškai ta, tas, ta atsakymo prievalė turi būti perkeliama kitai institucijai, neturi būti teisinio vakumo šitais e, atvejais. Toliau. E, pasikeitimas informacijos tarp institucijų ir Europos piliečių apsauga turi būti sukūriamas e, socialinių institucijų tinklas, remiantis tokiu modeliu kaip e, socialinio draudimo duomenų banko. Toks modelis jau egzistuoja e, Belgijoje. Ir komisija taip pat pasisako už socialinio draudimo numerį, GADR, ir už uh, skaitmeninių dokumentų sistemą. Komet aš lankiausi Varšuvoje ir Berlyne, Vokietijoje, tai aš konstatavau, kad dėl šito aspekto iš tikrųjų visi sutarė, nes dabar 21 amžius ir Europoje neįsivaizduojama, kad tokio pobūdžio dokumentai galėtų būti neskaitmeninio pavydalo, tad mes turime iš tikrųjų čia modernius metodus taikyti. Čia taip pat labai svarbu patikslinti, kokios taisyklės taikomos komandiruojamiems darbuotojams, minimalus e, laikotarpis e, socialinio draudimo registracijos bei kitos e, taisyklės. E, taikomos aktyviems e, darbuotojams, savarankiškiams darbuotojams ir kitiems. Aš e, suprantu, kad čia gali kilti kalbinių, administracijų ar, ar kitų problemų, kurios susijusios, pavyzdžiui, su švietimu ar su kitais aspektais. Kalbant e, apie socialinės įmokas, kurios mokamas komandiravimo atveju. Uh, 54 pakeitimas. Atlyginimas, toks koks jisai apibrėžtas direktyvoje, yra ta bazė, kuria remiantis socialinės įmokos yra apskaičiuojamos. Šiandien tie dalykai nėra pakankamai aiškus, šitie dalykai yra interpretuojami pakankamai vairiai. 25 pakeitimas, čia aš norėčiau, kad būtų 16 straipsnėje daromi pakeitimai, kad valstybės narės galėtų susitarti dėl išimčių. Šitas straipsnis taip pat turėtų numatyti išmokas 24 mėnesių laikotarpiui, kuomet darbuotojas yra komandiruojamas. Ir susitarus turėtų būti numatyta galimybė dėl bendros socialinės e, e, apsaugos, siekiant, kad e, tas socialinės apsaugos režimas būtų palankesnis darbuotojui nes e, šiandien socialinis draudimas savarankiškiams darbuotojams ir kitiems e, asmenims turi būti užtikrinamas dvišalių sustarimų pagrindų, bet valstybės, kurios nori eiti toliau, gali tai daryti ir gali daryti eksperimentinius e, dalykus. Aš manau, kad teisinių požiūrių niekas netrukdo eiti harmonizavimo link tais atvejais, kuomet valstybės narės to pageidauja. Aš taip pat pasisakau prieš šeimininių išmokų indeksavimą, nes dažnai vaikai gyvena kitoje valstybėje negu ta valstybė, kurie dirba jų tėvai. Tad e, tais atvejais, kuomet e, yra bandoma indeksuoti šitos dalykus, padaro sistemą labai sudėtingą ir biurokratinę ir aš nematau, kaip dabartiniai pasdėčiai esant tai būtų įmanoma konkrečiai užtikrinti. Apibendrinant, reikia pasakyti, jog šis koordinavimo reglamentas gali pasireikšti tuo, kad bus sukčiaujama ir bus skatinamas socialinis turizmas, užmaskuotas protekcionizmas. Jeigu žmo, kai kurie asmenys bandys tai daryti, tai darys labai neigiamą įtaką tiems darbuotojams, kurie iš tikrųjų nori dirbti. Kita vertus, e, turi būti užtikrinama atitinkama kontrolė. E, ir šiame kontekste yra dažnai kaltinama socialiniu, prokte, pro, socialiniu protekcionizmu. Manau, kad mes turime galvoti apie realią padėtį, e, ne apie skirtumus tarp rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. Mes visų pirma turime galvoti apie judumo užtikrinimą ir darbuotojų tinkamą apsaugą, nepriklausomai nuo to, iš kokios Europos dalies jie yra. Dėkuoju. This uh, introduction. Dėkuoju ponui Balas už klausimo pristatymą. Dabar kreipiuosi į kolegas. Prašau kalbėti maždaug 2,5 minutės, tada galėsime grįžti prie pranešėjo ir išsiaiškinti, jeigu kas nors nepakankamai giliai bus apžvelgta. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Šulcijai. Dvi, dvi su pusė minutės. Tris minutės, sako kalbėtojas. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už visus teigiamus momentus pranešime. E, apsisprendimas taikyti geresnę kontrolę ir koordinavimą yra geras dalykas, mes turime mažinti sukčiavimo atvejus. E, socialinis, e, socialinio saugumo režimas yra vienas iš būtinų dalykų, todėl čia nereikia, kad būtų kažkoks juridinis vakumas, jokių spragų nereikėtų palikti ir nereikia skatinti žmonių jungtis prie sistemos tam, kad e, pasinaudotų e, nedarbo išmokomis. Ir ne tik nedarbo išmokomis, bet ir kitomis. Taip pat nereikia užsimerkti ir matyti, reikia matyti viską, kaip vis, viskas vyksta iš tikrųjų. Na ir e, žmogus dirba, neturi darbo, tada išsi, išsikelia į tą vietą, į, į, kur darbo yra. E, jeigu. Aš manau, kad sunku įgyvendinti kontrolę ir sunku viską suvaldyti, jeigu žmogus vyksta į užsienį dirbti. Žmogus turi išdirbti valstybėje tris mėnesius ir tik tada įgauti visas teises. Manau, kad einama teisinga kryptimi, nes nenumatyta pernelyg trumpų laikotarpių. Kitas momentas yra pasienio zonose gyvenantis darbuotojai Aš manau, kad e, iš vienos į kitą valstybę perkelti teises yra, ir, ir išmokas yra abejotinas dalykas. Manau, kad e, išmokos turi būti nustatomos kilmės valstybėse. neaktyvūs e, žmonės, kurie neturi draudimo, e, e, gauna išmokas, tačiau visą tai reikėtų irgi atitinkamai reglamentuoti. Naujos skyriaus sukūrimas, skyriaus susijusios su sveikata yra irgi sveikintinas, reikėtų pasižiūrėti, kaip iš tiesų viskas veiks. Toliau šeimos išmokos ir indeksavimas. Apie tai kalbėta nebuvo. Tačiau apie tai kalbėti reikėtų, kadangi tokios išmokos leidžia žmonėms pervažiavusiems į kitą valstybę prisitaikyti prie jos realijų. Aš manau, kad valstybėms narėms tai nėra būtinas dalykas, e, nes e, nebūtinai galima e, viską indeksuoti, bet kita vertus tai yra priemonė, kurią galima išspręsti adaptavimosi klausimus. Helga Stevens. Dėkuoju. Pone pirmininkė, brangus kolegos, visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Tema yra be galo svarbi. Skaitmeninimas atveria įvairias galimybės ir tas galimybės reikia išnaudoti. Išnaudoti kovoje prieš socialinį dempingą. Tuo tarpu dabartinio dialogo, kuris vyksta, neužtenka, valstybės narės turi bendradarbiauti efektyviau, jos neturi e, priiminėti tų dokumentų, kurie yra padirbti arba neteisingai užpildyti. Komandiravimo laiko sutrumpinimas iki dviejų metų taip pat yra be galo svarbus. Flandrijoje darbdaviai nebekonkurencingi, kadangi po dviejų metų viskas labai išbranksta. Taigi reikia praleisti dviejų, dviejų metų laikotarpį, kad žmogus būtų prilygintas vietiniams darbuotojams, tokių situacijų reikia vengti. Laisvas judėjimas, žmonių judėjimas yra vienas iš Europos kertinių akmenų ir tikrai prideda daug e, duoda daug pridėtinės verties. Mes žinome, kad piliečiai nebepasitikė ES, to pavyzdys yra Brexitas. Aš manau, kad e, socialinio draudimo režimų derinimas e, yra labai geras dalykas ir teisingas etapas. Aš džiaugiuosi, kad komisija taip pat ketina atkreipti dėmesį į socialinės apsaugos turizmą, e, kuris labai kenkia sąžiningai mokesčius mokentiems piliečiams. Socialinės teisės nėra dovana, kuri turi būti e, duodama automatiškai, kai pereinama siena. Taigi reikalingas tas trijų mėnesių laikotarpis priimančioje valstybėje, kol bus pradėtos mokėti išmokos. Nes e, kol tie trys mėnesiai nepraeina, nemanau, kad būtų sukūriamas geras, e, tinkamas ryšys su ta valstybė, į kurią vykstama dirbti. Indeksavimas, šeiminių išmokų indeksavimas taip pat neturėtų būti nagrinėjimas, E, aš abejoju, kad e, skatintų e, darbo paieškas ir nežinau, kaip galima būtų visą tai sukontroliuoti. Nežinau, ar galima būtų kalbėti apie Europos socialinio draudimo kordelę, ko gero dar anksti būtų apie tai kalbėti. Džiaugiuosi ir sveikinu pranešėją, nes tekstas yra labai aiškus. Uh, neiškumų čia yra nelabai daug. E, tikrai galima išvengti visokių piktnaudžiavimo atvejų su pasirengusi dirbti kartu. Aldė vardu ponė Harkin. Ačiū, dėkoju pranešiai. Toliau tikiuosi konstruktyviai diskutuosime ir rezultatyviai dirbsime. Dabar keletas pastebėjimų. 5, 6, 7, 55 iki 61 pakeitimai. Ir pranešėjas juose kalba apie naujas sritis susijusias su socialinės apsaugos sistemos koordinavimu. Mes tikimės komisijos pasiūlymo iš komisijos kitais metais dėl Europos socialinio draudimo numerio ir uh, E, sau užtikrintumo darbo. Ir aš nežinau, ar 39 pakeitimas deramas jis tarsi sukurs kur kas e, labai daug naujų prievolių. Taip pat pranešėjas kalba apie ES darbo sistemas. E, eksportavimas išmokų. Siūloma šeši mėnesiai su galimybė pratesti, numatyti automatišką eksportą. Komisijos, mano nuomonė, pasiūlymas yra kur kas labiau subalansuotas, pagrįstas žiniomis ir leidžia lankščiau valstybėms narėms veikti. Dėl kaupimo pranešėjas e, mažina laikotarpį nuo 3 iki 1 mėnesio. Mes manome, kad 3 mėnesiai yra labiau proporcinga priemonė, bet galėtume dar apie tai pakalbėti ir galbūt e, rasime išeitį. Dėl pakeitimų susijusių su komandiravimu, kai kurie yra esminiai Ir reikia pasakyti, kad komitetas per trišalės dėrybas, kurios tebe vyksta, labai sunkiai susitarė dėl rezultato ir mes neturėtume užkirsti kelio galutiniam rezultatui. E, Šių trišalių dėrybų, dė, aš turiu galvoje išbraukimą 24 mėnesių. Kai kurie pakeitimai atrodo e, 13 pavyzdžiui, jurisdikcijos e, klausimą įveda tarsi netiesiogiai arba netiesioginį atmetimą, 38 pakeitimas. Mes norėtume aptarti tuos dalykus dėl ekonomiškai neaktyvių asmenų. Mes e, neturėtume kodifikuoti e, teisingumo teismo sprendimų tiesa tai yra, bet valstybės narės gali pritarti tam ir mielai pasižiūrėsime į pasiūlymą. Man atrodo, kad visiškai išbraukti tokias nuostatas būtų penelyg e, toli. Dėl ilgalaikės priežiūros aš pritariu principui, reikia gerinti koordinavimą šioje srityje, galvojant apie mobilumą ES viduje. Mes turime užtikrinti, kad šis pasiūlymas nepakenktų socialinės e, apsaugos koordinavimo principų, atsižvelgti reikia į valstybių narių e, sistemas, kai kur mokomos išmokos, kai kur natūra. E, ir teikiama parama ir man atrodo, kad reikia atskiros skyriaus. Galiausiai noriu pasakyti, kad pranešėjas kalbėjo apie išmokų turizmą ir aš iš. E, principo sutinku su juo. Man atrodo, kad turizmo to išmokų srityje yra labai labai nedaug, bet e, supratimas ar galvojimas yra visai kitoks ir mūsų vaidmuo yra pabandyti užpildyti spragas egzistuojančias. Ir e, reikia, kad žmonės pamatytų, kad mes tai darome ir galbūt tokiu būdu mes nusistatymus paplitusius panaikinsime. Uh, kurie egzistuoja, nors realybėje galbūt taip iš tikrųjų ir nėra, kaip dažnai galvojama. Dėkoju, dabar Gabi Cimer. Aš taip pat norėčiau padėkoti Gijom Beles už atliktą darbą. Iš tiesų, aš kaip šešėlinė pranešėja nuo frakcijos galiu pasirašyti ties šio darbu. Iš tiesų dar reikia užduoti keletą klausimų, kad e, ta analizė, kurią atliekamame, būtų dar gilesnė. Dabar žiūriu į pateiktus pakeitimus, ypatingai turiu galvoje individualias socialinės apsaugos teises, tai yra būtinas dalykas. Visi ES piliečiai turi turėti teisę į socialinės išmokas ir išmokas lygos atveju. tai neturi. Dabar dėl e, išmokų indeksavimo. Niekas nenori, kad tos išmokos būtų indeksuojamos, taip pat ir pranešėjas, aš žinau, kad ir taryboje tai yra ginčytinas klausimas, bet kokiu atveju e, mes remiame e, pranešėją, ypatingai kalbant apie e, ilgalaikę globą. Kai kas mano iš kolegų, kad reikėtų išlaikyti skyrių, kuriame būtų kalbama apie e, lygos draudimą, mes žinome, e, kas tai yra, aiškus apibrėžimas yra pateikiamas, o priedė yra išvardyjamos visos valstybės narės. E, e, Ir aš manau, kad galima čia ir reikia kliautis socialiniais partneriais nepriklausomiems darbuotojams e, taip pat nereikia kažkokio atskiro skiriaus kurti, jie turi būti įrašyti į pirmą. Dėl e, išmokų eksporto. Aš manau, kad čia yra šioks toks skirtumas ir tą skirtumą reikia mums tarpusavyje pasiaiškinti. Nereikia manyti, kad rytų Europos šalis yra kažkas atskiro, kadangi jų e, ligonių kasos yra skirtingos. Toliau dar yra e, komandiruotų darbuotojų klausimas, socialinis e, draudimas ir šis klausimas yra skirtingi dalykai ir e, nereikia visko painioti, nes tai neprisidėtų prie e, E, teisinio aiškumo. Taigi čia nereikėtų kalbėti apie komandiruotus darbuotojus. Mes sutinkame, kad reikia visom įmanomom priemonėm kovoti su socialinio draudimo išmokų e, slėpimu, su sukčiavimu socialinio draudimo išmokų atveju. E, Visi dokumentai, kai prašo atitinkama institucija, turi būti pateikiami. Tai yra darbuotojo ir socialinės apsaugos sistemos prerogatyva. Mano nuomonė, prie, mano nuomonė e, išmokas reikėtų pradėti mokėti po 36 mėnesių, dabar 24 mėnesiai yra numatyti. Mm, nereikia tokių nuostatų numatyti vien tik tais e, nepriklausomiem darbuotojams, bet taip pat ir etatiniams normaliems darbuotojams. Dabar norėčiau tarti porą žodžių dėl išmokų nedarbo atveju. Aš manau, kad nedirbančių arba ekonomiškai ne aktyvių darbuotojų išmokos taip pat yra kontra, e, kontraversiškas klausimas. Kaip mokėti tas nedarbo išmokas, čia jau irgi atskiras klausimas. Mes man, manau, kad mes dar turime persvarstyti e, išmokų eksporto klausimą ir e, manau, kad pranešėjas dėl 65 straipsnio taip pat neužėmė dar gana aiškios pozicijos, taip pat ir kalbant apie mokymo laikotarpį. Taigi prie to dar reikia sugrįžti. Dėl kompetentingos šalies pasirinkimo mes e, gerbsime kiekvieno darbuotojo pasirinkimą priklausomai nuo to, kurioje šalyje jis yra ir kurioje šalyje jis dirba. Mes manome, kad socialinės išmokos ekonomiškai neaktyviems žmonėms. E, turi būti tokios, kad netrukdytų mokėti darbuotojams e, atitinkamų mokesčių. Pane Lambert. Jean Lambert, ačiū. Ačiū pranešėjai už jo darbą Norėčiau keletą dalykų paminėti. Kai kur mūsų frakcija dar nėra apsisprendusi, pavyzdžiui, dėl komandiruojamų laik, darbuotojų laikotarpių ir panašiai, ir kaip tai atitiks kitus teisės aktus. Taip pat prisiminkime, kad e, komandiruojamas darbuotojas laikomas tokiu nuo pirmos dienos ir galvojame, kaip perkeliamos sistemos ir labai trumpam laikotarpiu gali patekti į sistemą ir išeiti iš jos ir kaip tai atsiliepia asmenų teisėms ir teisų sumavimui. Jeigu mes žiūrėsime vienodo traktavimo principą, nuo jo pradedu. Komisijos pasiūlymų siekiama kodifikuoti teisingumo teismo e, sprendimus, bet matome, kad tie sprendimai dar nėra stabilūs. Pavyzdžiui, sprendimuose nėra daroma nuorodos į laisvos menų judėjimo direktyvą, dar kai kas kinta teisenoje teisingumo teismo e, dėl ekonomiškai neaktyvių darbuotojų. Mums atrodo, kad komisijos pasiūlymas gali labai daug žmonių apimti pagal tą kategoriją, kur paprastai tie žmonės nebūtų problemiški sistemos, pavyzdžiui, pensininkai, mokslininkai ir panašiai. Mums norisi gal labiau išlaikyti dabartinę padėtį, o ne paremti komisijos pasiūlymą. Bet esame atviri, galime išklausyti kitų nuomonių, bet kol kas, kaip sakome, dabartinė teisena nėra e, stabili, ir jeigu kai kas yra nustovė, tai nežinome, ar ta kryptis yra geriausia ir nežinome, ar tai tikrai būtų naudinga ES piliečiams. Dėl to klausimo, kuris buvo keliamas dėl e, išmokų šeimoms ir vaikams, mes visiškai prieš pasiūlymus. Aš dabar noriu paminti tai, ką sakė ir kiti e, suvokimas visuomenės, nusistatymai, daug iš tų nusistatymų atsirado dėl iškraipimų melų ir mitų. Aš visiškai pritariu Marijanai Harkin, mes turime bandyti kaip nors atremti tuos argumentus neteisingus, pateikdami pavyzdžius iš realybės. Dėl spragų užpildymo mes taip pat turime e, užtikrinti, kad tikrai uh, E, kalbėsime apie spragas, kurios egzistuoja realiai, o ne e, kurios minimos laikraščiuose ir sakomos, kad yra kaltos dėl kažkokių tos spragos, dėl kažkokių problemų. E, mes turime žiūrėti į valstybės narės ir raginti ją žiūrėti į realybę, o ne į kažkokius įsivaizdavimus. Dėl ilgalaikės priežios skyriaus Mes žinome, kad yra susirūpinimo e, dėl to, kad kai kurie žmonės nepakliūva į tinklą, yra minimos neįgalumo pašalpos ir panašiai reikia užtikrinti, kad viskas būtų padaryta teisingai, deramai dėl to norėtume pasigilinti į šią sritį. Yra ir bendrų dalykų, pavyzdžiui, 3-6 mėnesiai mums atrodo pasiūlymas yra protingas dėl galimybės gauti išmokas dėl laikotarpio, per kurį mokamos jos, mes esame linkę labiau pat, mm, paremti komisijos pasiūlymą. Dėl socialinio draudimo kortelės mums atrodo, kad dabar per anksti kalbėti apie tai yra. Pirmininkė, atsiprašau, bet jūs kalbate keturias minutės atsiprašau, taigi tiek tada daugiau nieko nebesakysiu. Ar iš FDD ir atstovų nėra Lauros Agėjos? Ne, tuomet Joel Melan, NF atstovė. Oui, merci, Madame la Présidente. Dėkui, pane pirmininkė. Aš e, visuomet sveikinu gerai atliktą darbą. Su ponu Balasu mūsų nuomonės skiriasi ir dėl to darbo krypties, ir dėl koordinavimo principų. Aš e, galiu pasakyti, kad jau keletą dešimtmečių bandoma tai daryti, tačiau socialinė ar tautų Europa e, egzistuoja jau apie 200 metų ir čia remiamasi Bismarko sistema, Kiekvienas, e, kiekviena valstybė vystosi savo ritmu. Tos valstybės jau apie 120 metų yra užmesgusios įvairiausių santykių su kitomis valstybėmis. Ir dabar mes norim sukurti absoliučiai vieningą sistemą, mes suprantam kodėl, norime užtikrinti judumą. Tai, aišku, yra pasikesinimas į subsidiarumo principą, nes socialinės Europos vis dar e, nėra, bet e, nori būti, e, Europa nori daryti pažangą. Mes matome, kad čia yra labai sudėtinga sistema, yra daugiau negu 300 tūkstančių neaktyvių e, asmenų, daugiau negu 200 tūkstančių tarp, tarp, tarp valstybių judančių darbuotojų. Tad e, aišku, šitie dalykai yra rimti, ilgalaikės priežiūros reikalaujantis asmenys. Pavyzdžiui, e, Prancūzijos atveju tai šitoms reikmėms skiriama lygos E, draudimas 70 e, su virš procentų biudžeto. Tad e, tose valstybėse, kuriuose nėra adekvačių socialinių sistemų, turbūt yra labai sunku užtikrinti tokį finansavimą dėl socialinės, socialinės rūpybos kortelės. Mes priešinamės dėl šitų duomenų rinkimo, nes tai yra policinės valstybės link ėjimas ir tai gali pažeisti asmenų laisvės. Mes e, priešinamės 12 straipsniui ir kitiems po to e, einantiems straipsniams, kuriuose sukasi kalba apie dalykus susijusius socialiniu dempingu, darbo leidimai neturėtų būti čia įtvirtinami. Mes e, dirbame, aišku, konstruktyviai su ponu Balasu ir esame pasirengę toliau tai daryti. Dėkoju. Pone Morė Šartie, pone Jazlovietska, pone Sonder, ponas Martin, ponas Leners ir paskui aš pati kalbėsiu, toks yra. Kalbės aš taip dar ponė Rankė ir tuomet e, mes užbaigėme kalbėtojų sąrašą. Tad dabar ponė Mara Šartie. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Su pirma, dėkuoju Gijomui Belas, jis atliko labai didelį darbą, tai labai techninis darbas ir jisai yra esminės svarbos darbas siekiant užtikrinti socialinės Europos egzistavimą ir aš e, manau, kad to tikslo iš tikrųjų reikia siekti. E, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentas yra taip pat esminės svarbos e, dalykas siekiant užtikrinti e, darbuotojų apsaugą ir judėjimą, todėl mes turime skatinti tą judumą ir aišku turime kovoti šiame kontekste su piknaudžiavimu. Aš dabar giliau uh, šio aspekto nenagrinėsiu. Pabrėšiu tokį aspektą. Mes turime kovoti su fiktyviomis įmonėmis, pašto dėžutėmis, jos yra neprimtinos, mes turime kovoti su šitą negerovę, nes piliečiai reikalauja to ir mums tenka pareiga labai grįžtai e, elgtis šitų įmonių atžvilgių ir dėkoju Gijomui už pasiūlymus e, šiuo klausimu. Toliau komandiravimas darbuotojų ir socialinės išmokos jiems bei laikotarpis minimalus, kuris turi būti išdirbtas e, priimančioje valstybėje. Mes e, turime čia suderinti abi, abu teisės aktus, tai yra e, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentas ir direktyva dėl komandiravimo. Tad kartu su Agnes ir su jumis, e, ponė, mes e, kaip tik pradėjom trilogą šituo klausimu. Bendradarbiavimas tarp valstybių narių čia yra labai svarbus dalykas. Turiu šiokį tokį klausimą pranešėjai, jisai puikiai žino jį. Dėl e, priimančioje valstybėje, dėl šešių mėnesių laikotarpio tarpio socialinių įmokų mokėjimo priimančioje valstybėje, komandiravimo atveju. Aš nežinau, ar šeši mėnesiai yra tinkamas laikotarpis. Tai manau, kad dar reikėtų diskutuoti šito klausimu. Toliau 24 pakeitimas, žurnalistai, tai labai svarbu, nes žiniasklaidos darbuotojai dirbantis kitoje valstybėje narėje yra svarbus klausimas, mes dažnai užmirštam žiniasklaidos atstovus ir jų darbo specifiką. Uh, ir e, tuomet e, padėtis yra labai neaiški, kuomet jie dirba e, buveinėje savo, savo įmonės ir kitose darbo vietose mes turime išaiškinti šitos aspektus. Dėkuoju. Dabar ponė Jazlovietska. Pusantros minutės. E, Pusterčios minutės. Dėkuoju, gerbam pirmininkė. Gijomai, pirmiausiai nuoširdžiausiai dėkuoju labai pasiruošęs esate. Jūs, kaip pranešėjas, dirbate pavyzdingai ir manau, kad visi turėtų siekti būti tokio puikiu pranešėju kaip jūs, tada visų gyvenimas palengvėtų. Dėl socialinės politikos mes e, dažnai vertiname e, pagal įsivaizdavimą, ne pagal konkrečius faktus. Ačiū už jūsų požiūris. Socialinės apsaugos sistemos išmokos yra labai svarbus dalykai mūsų piliečiams. Todėl mes turėtume prisimti atsakomybę ir ieškoti deramų sprendimų. Dėl bedarbio pašalpos pritariu pranešėjui. Pašalpa turėtų būti mokama toje šalyje, kur buvo mokami į, mokamos įmokos. Pranešėjas siūlo, kad bedarbio pašalpos būtų mokamos ilgesniam laikotarpiu, ne e, per 3-6 mėnesių laikotarpį. Pranešėjas mano, kad e, pašalpos turi būti mokamos tol, kol teisės baigėsi. Aš sutinku su tuo dėl neaktyvių piliečių, nemanau, kad mes turėtume riboti jų prieigą prie pašalpų. Tik jų šalyje Europos Teisingumo teismas priėmė savo sprendimą ir socialiniai partneriai išsakė savo nuomonę. Dėl vaiko pašalpų indeksavimo reikia atsisakyti to, nereikia diskriminuoti nieko, nes tėvai moka įmokas ir neturėtume riboti jų teisių. Dabar dėl probleminių dalykų. 24 mėnesių laikotarpis ir siekis pakeisti jį. Tas laikotarpis turėtų būti kaip galima ilgesnis. Tuo turėtų būti suinteresuotas e, darbuotojas. Kitaip e, žmogus turės ieškoti e, keliose šalyse bedarbio pašalbų. Man atrodo, 24 mėnesiai turėtų išlikti. Parlamentas laikosi panašios nuomonės. Aš taip pat esu prieš reikalavimus, kurie kliudytų judumui. Pavyzdžiui, šešių mėnesių laikotarpis priimančiosios valstybės sistema e, ir šeši mėnesiai prieš komandiravimą ir taip toliau ir panašiai. Toliau pakeičiamumas. Nepriklausomas asmuo negali pakeisti e, etatinio darbuotojo ir tai yra absurdiška. Dvi su pusė minutės. Dėkoju pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją Giombalas, norėčiau jam padėkoti kad įtraukia kai kurios dalykus, kurie mūsų nuomonė yra svarbus. Aš norėčiau sugrįžti prie dviejų dalykų. Pirma, tai yra darbuotojų, e, kurie pasienio zonose gyvenančių darbuotojų situacija logiška ir visiškai suprantama, kad valstybė, kur gaunama socialinės išmokos, būtų ta valstybė, e, kur, kuri moka darbuotojams. Taigi mes turime atkreipti ypatingą dėmesį į šios pasienio zonose gyvenančius darbuotojus, kadangi jie labai mobilus ir būtent jie stato šią kasdieninę Europą, būtent jie gyvena tuose regionuose ir būtent jie yra uh, tie, kurie daugiausia e, juda po ES teritoriją. Taigi suprantu, su kokiais dideliais sunkumais susiduria šie darbuotojai. Aš siūlau, kad būtų nueita dar toliau, kad šie pasienio zonose gyvenantys darbuotojai priklausytų nuo viešųjų e, paslaugų e, sektoriaus, kurie, kuris rūpinasi darbo vietom, vietomis. E, Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba Vokietijoje, e, tai ta, e, e, ta, ta, ta institucija, tas padalinys turi būti Vokietijoje, nes iš, iškyla visokių dalykų ir kalbos klausimas, ir teisiniai dalykai. Mano regione turime daug mišrių e, Prancūzijos ir Vokietijos. E, Prancūzijos ir Vokietijos tokių įmonių, e, tai reikėtų kažkokiu tai panašių visoje Europoje e, institucijų, kad būtų padėta šiems pasienio darbuotojams. Dar norėčiau pasakyti, kad esu labai entuziastingai nusiteikusi skaitmeninių klausimų, tačiau reikėtų pasižiūrėti, kad niekas nesidubliuotų, kadangi ir, ir agentūros, ir kai kurie instrumentai siūlomi dabar gali dubliuotis. E, Dėko, dėkoju, ponas Merta. Dvi su pusę minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai E, turiu du klausimus ponui Balas, būtent susijusius su pasienio zonose gyvenančiais darbuotojais. Aš esu suinteresuotas, kadangi gyvenu, gyvenu aukštojoje Savojoje, šalia Šveicarijos ir kiekvieną dieną iš vienos pusės ir iš kitos pusės vyksta priešingomis kryptimis darbuotojai. Dabar dar, e, dėl nedarbo. E, taikoma nedarbo išmoka 12 mėnesių laikotarpiu, o po to Prancūzijoje, o e, Šveicarijoje, kuri neįeina į ES, e, ten jau yra kažkaip kitaip, tai neaišku, kaip čia iš tikrųjų yra, norėčiau, kad atsakytumėt. Toliau tas, e, tas 12 mėnesių laikotarpis. Man atrodo, kad čia yra gana delikatus klausimas. Ar negalėtų pats darbuotojas pasirinkti? Uh, kas jam yra palankiausia, kuri sistema, e, iš kurios jisai gautų tas e, socialinės išmokas. Neviršiau laiko, nes kalbėjau tik tais minutę ir tris sekundės. Dėkoju, sako pirmininkė, ponas Liners. Ačiū. Ačiū Jums, pirmininkė, ačiū pranešėjui. Manau, kad šiam reglamentui tenka didžiulis iššūkis kadangi mes siekiame, kad būtų išvengta socialinės apsaugos sistemos piktnaudžiavimo atvejų. Bet e, reikia būti teisingiems pasienio zonose gyvenančių darbuotojų atžvilgių, e, e, kad jie kuo mažiau susidurtų su įvairiomis kliūtimis, Taip, visai neblogas tas pasiūlymas dėl 12 mėnesių laikotarpio, tačiau neaišku, kaip įtaikyti, kadangi yra 20 metų dirbančių, pavyzdžiui, žmonių Niderlanduose, metus važinėja į Vokietiją, tai reikėtų galbūt pagalvoti apie tai, ką darbuotojas veikia praeitie. Aš labai daug galvoju apie tai, kas buvo pasakyta apie pasienio zonas. Čia negali būti taip e, pasirink, pasirenkama e, socialinio draudimo sistema atsitiktinių būdų. Nes neaišku, kaip paskui viską skaičiuosime, e, kalbant apie e, išmokas įvairias ir. E, Dabar dėl bedarbių. Bedarbius mes skatiname dirbti nepilną darbo dieną, vokiečiai leidžia dirbti 15 valandų per savaitę ir tuo pačiu gauti socialinės išmokas. Tačiau čia reikia būti atsargiems, kadangi sistemose skirtingose numatytos nuostatos gali skirtis. Dėl socialinio saugumo ir dėl e, europinės institucijos Vyksta diskusijos, tačiau jos yra labai sudėtingos. E, reikėtų dar pagalvoti e, dėl įvairių išmokų, kurias mini e, pranešėjas, nes aš su juo tikrai ne visais atvejais sutinku. Ähm, Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką. Tai yra e, vaikų pašalp, vaikams skiriamų pašalpų indeksavimas. Kai kas galvoja, kad galima staupyti iš tų pašalpų, bet noriu štai ką Jums pasakyti. Jeigu vaikas gyvena ten, kur gyvenimas nėra brangus, tai yra vienas dalykas negu išmokos vaikų pašalpos šalyje, kurioje pragyvenimo e, lygis yra aukštas ir kur viskas kainuoja daugiau. atsirastų didžiulė administracinė našta įvedus indeksavimą ir mes tikrai neužsitikrintume e, savo pliusų. Man atrodo, kad Labai svarbu laikytis komisijos pozicijos, o ne populistiškai pradėti kalbėti, reikia užtikrinti vienodą traktavimą visiems ES. Aš savo suteiksiu dvi su pusę minutės ir noriu pasakyti, kad jeigu bus įvestas atskiras skyrius dėl ilgalaikės priežios, tai labai svarbu bus patikslinti, kas paklius į jį ir kokia bus apibrieštis toks pirmasis pastebimas. Kur kas svarbesni dalykai yra susijęs su uh, padėjėjais, su rūpyba vyresnių žmonių, e, taip pat papildomos teisės tiems, kurie prižiūri globėjams, jos nebus perkeliamos. Negalima perkelti tų paslaugų į kitą šalį, nes kitaip valstybėms narėms tai kainuos pernelyg e, daug ir tada, jeigu mes tai numatysime, tai galime nukelti diskusijas būtent į šią sritį. Dėl kodifikavimo teisenos e, dėl ekonomiškai neaktyvių piliečių ir socialinių dempingo pritariu pranešėjų, tai labai svarbus dalykai. Visi norėję pasisakė, dabar norėčiau kreiptis. Dar nori. Pone Slovietska. Gerbama pirmininkė, norėčiau paprašyti jūsų surenkti dar vieną posėdį, kuriame galėtume aptarti socialinių išmokų koordinavimą. Mums reikia daugiau laiko, nes šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Bus pateikta daug pakeitimų, yra daug pokyčių ir šiaip. Ir dvi minutės suteikiamos pasisakyti tikrai to nepakanka. Aš labai prašau jūsų numatyti dar vieną posėdį, kad galėtume viską išsamei aptarti. Dėkoju iš pasiūlymą. Taip, iš tikrųjų, tai nepaprastai svarbus mums klausimas, galvojant apie ateitį ir galvojant apie rinkimus į Europos parlamentą. Bet kokiu atveju dabar norėčiau steigti žodį ponui Karel, komisijos atstovui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ponui Balas, pranešėjui bei visiems pasisakiusiems. Tai, kas teikia optimizmo šioje diskusijoje. Tai yra tai, jog ponas Balas pradėjęs savo darbą surengė tam tikrą skaičių klausimų ir per tas klausimus mes konstatavome, kad yra pakankamai didelis e, e, konsensusas. Aišku, ne absoliutus konsensusas dar kol kas, nes buvo ir pranešėjo pateikta, ir frakcijų pateikta įvairių pakeitimų, tačiau nuomonės yra pakankamai e, jau. E, suartėjusios šito klausimu. Taryba nagrinėja pastraipsniui šitą pasiūlymą ir taryba jau parengė bendrą požiūrį dėl dviejų, e, dėl dviejų skyrių. Ir galbūt e, gruodžio mėnesį bus e, susitarta dal, dar dėl dviejų skyrių, tad tai galbūt reiškia, jog trilogai su parlamentu ir taryba prasidės e, kit, kitų metų pradžioje. Tai yra geras dalykas šituo labai svarbiu klausimu, kaip pabrėžė daugelis kalbėjusių, nes čia labai svarbu užtikrinti darbuotojų judumą kad, ir užtikrinant, kad darbuotojai neprarastų savo socialinių teisių, tuo pačiu suteikiant ir visas e, galimybės administracinėms struktūroms kovoti su piknaudžiavimu ir sukčiavimu. Komisija džiaugiasi, kad e, galės toliau daryti pažangą šituo klausimu. Dėkoju. Grįšime vėliau prie šio klausimo, numatysim naują tvarkaraštį. Nemanau, kad dar vienas posėdis ką nors labai pakeistų tam kalendoriuje, kurį jūs e, turite prieš save, kurį matote, kalbu apie terminus. Bet e, iš tikrųjų grįžime prie šio klausimo, kai tikrasim laiką, galės tada visi, kurie neturėjo galimybės išsakyti savo nuomonės, e, tą padaryti. Pone Balas, ar jūs ką nors norite dėl to pasakyti? Madame la Présidente, merci beaucoup. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju visiems pasisakiusiems. Dėl ponios Jezlovieckos iškelto klausimo, aš mm, pritariu jūsų e, pozicijai, bet jeigu reikės, aš e, galiu susitikti su jūsų frakcijos atstovais atskirai, aišku, ne su visais, bet su tais, kurie yra šio komiteto nariai. Ir, e, aišku, šitais klausimais galbūt pirmenybės ne, neteiksiu šešėliniams pranešėjams ir tai šioje padėtyje yra visiškai suprantama ponui Karel. Iš komisijos noriu pasakyti, jog jis, e, aišku, yra teisus. Dažnai nesutariama ties nesminiais klausimais ir todėl galbūt e, mes šiandien ir diskutuojam apie komisijos pasiūlymo esmę. Parlamentas ir toliau bandys užtikrinti pažangą svarstant šitos e, klausimus. Toliau keltas kitų aspektų dėl Europos socialinės institucijos. Aš miniu ją tekste. Aišku, tiesiekuros tekste mes turime pagristi jos egzistavimą. Tačiau kiekvieną kartą, kai komisija pateikia kokį nors svarbų pasiūlymą, aš mm, manau, kad Labai svarbu tokiame kontekste, kad parlamentas iškart pradėtų nagrinėti tokius klausimus, kurie susiję su tokiamis institucijomis. Bet e, reikia, kad šitie dalykai paskui būtų konkrečiai gyvendinami, nes antraip mes e, vien tik tai kalbame šitais klausimais aukšto lygio sustikimuose, kaip e, Geteborgo sustikime, bet nežinau, ar tai pats geriausias e, metodas. E, Kalbant dėl Šveicarijos ir tarp valstybinių darbuotojų, dėl Rome pateikto klausimo kol kas nežinau konkretaus atsakymo, tačiau aišku, dabar valstybėse narėse yra tokia padėtis, kuomet reikia kompensuoti kai kurios trūkumus tam tikrose valstybėse. E, Šveicarija, kaip Likštensteinas ir Norvegija, paliečia šitie klausimai ir jai tai yra aktualu. Pone Sanders, dėkuoju Jums e, už klausimą. Dėl eurės ir dėl komandiruojamų darbuotojų, tai turime užtikrinti, kad e, su administraciniais darbuotojais būtų susi, susitinkama toje valstybėje narėje, kurioje yra gyvenama, gyvenamosios vietos valstybėje, bet kol kas aš šitų aspektų nesu dar pakankamai gilai e, išanalizavęs. Toliau dėl nuomonių skirtumų tiek e, dėl komisijos pasiūlymų, tiek dėl mano pasiūlymų. Kai kas e, galbūt e, parems mano pasiūlymus dėl išmokų eksporto ir dėl išmokų kumuliavimo, tačiau galbūt dėl pirmosios formos ar dėl kitų dalykų bus e, mažiau palankus, bet aišku priklausomai nuo politinių frakcijų šitie dalykai gali varijuoti, jie gali varijuoti ir priklausomai nuo to, iš kokių valstybių parlamento nariai e, yra kilę, bet aišku, reikės e, bandyti susitarti. Aišku, komisijos pasiūlymas yra e, kai kuriais atvejais galbūt ir geras apibendrinimas tų visų pozicijų. Poniai Harkin nori pasakyti, jog mes neturėtume uh, dabar siekti, kad būtų per daug įvairiausių dalykų įtraukta SSI. Neturėtų būti vien tik tai duomenų platforma, šiandien labai svarbu. Ir būtent todėl aš daviau Belgijos pavyzdį. Labai svarbu, kad tai būtų sistema, kurie apimtų visą informaciją ir kad ta struktūra veiktų kaip tikra administracinė institucija nes antraip e, atsidursime padėtyje, kuomet bus sukurta tokia platforma, kuri nebus labai naudojama. Jeigu jau kūrėme tokią struktūrą, jinai turėtų būti naudojama. Tad e, mes turime tą SSI kaip tik tai sustiprinti ir, ir suteikti jai konkretesnį turinį. Dėl atskirų e, nuostatų, atskirų skirsnių dėl ilgalaikės priežiūros išmokų. E, kuomet aš e, kalbėjau per e, klausimą, e, kur buvo keliamas šitas klausimas, profsąjungos pasisakė už tokias nuostatas. Jos prašė, kad tos nuostatos būtų įrašytos atskirame skyriuje. Ir aš irgi manau, kad atskiras skyrius būtų geriausias sprendimas ir manau, kad reikėtų konsultuoti su socialiniais partneriais šito klausimu. Toliau e, klausimas dėl indeksavimo ir dėl kodifikavimo. Ir paskui dar grįšiu prie kai kurių aspektų. Dėl kodifikavimo. Taryba nepasisako šiandien e, už kodifikavimą. Mes tai matome. E, ir suprantame, aš suprantu argumentus, kurie yra pateikiami. Jeigu mes turėtume dabar kodifikuoti teismo sprendimus, tai iškiltų kai kurių problemų iš tikrųjų. Aš, aišku, esu pasirengęs diskutuoti šitais klausimais, tačiau aš nesuprantu, kaip mes galėtume tik iš dalies kodifikuoti tuos dalykus. Manau, kad tai būtų problematiška. Aš manau, kad mes turime teisės aktų leidėjui palikti visas jo prerogatyvas. Dėl indeksavimo mes neturime komisijos pozicijos šituo klausimu. Žinome, kad tik tai kelios valstybės šiuo metu pageidautų, kad būtų indeksuojama. Bet indeksuojamas yra netoks jau paprastas dalykas ir diskutuojant su tomis valstybėmis, kurios nori to mes matome, kad tuo siekiama užtikrinti, kad viskas kainuotų mažiau. Sakykime, jeigu tėvai dirba užsienį, kitoje užsienio valstybėje negu gyvena vaikai ir jeigu paskui vaikai vyksta pas tėvus ir tuomet šeiminės išmokos turi būti mokamos, tai toms valstybėms, kuriuose, kurioms teks tai daryti, gali būti pernelyg per didelį naštą. Tad indeksavimas reiškia didesnį didesnės sąnaudos, didesnė biurokratija ir mažesnė veiksmingumą. Todėl aš manau, kad nereikėtų eiti toliau to, ką siūlo komisija šito klausimu. Aš e, dabar <clears throat> nesigilinsiu daugiau į e, kitus aspektus. Viską, kas buvo pasakyta, išklausiau labai atidžiai. Aš susitiksiu su kiekvienu šešėliniu pranešėju atskirai, paskui vyks bendra uh, diskusiją, kuri prasidės nuo sausio mėnesio. Dėkoju. Thank you, uh, but it's obvious that we have... Dėkoju, tikrai matau, kad neturėjome pakankamai laiko viskam aptarti, bet, nes norinčių yra daug, taigi paprašysime sekretoriato uh, numatyti galimybę Mm, surenkti tolesnę diskusiją. Tau reikėtų padaryti kaip galima greičiau. Suprantame, kokios yra problemos, tačiau reikia susitarti dėl kitų pakeitimų. Terminai išlieka tokie pat, kaip kad numatyta anksčiau. Pakeitimams pateikti sausio 10 diena o svarstoma bus vasario 21-22 pakeitimai, užimtumo komitete tvirtinama bus birželio 19 dieną. Bent jau taip siūloma. Gerai, dabar galime eiti prie penkto darbo tvarkės klausimo. Tai yra darbuotojų apsauga nuo rizikos susijusios su ekspozicija e, karcinogenės medžiagas ir suteiksiu žodį pranešiai ponui Rolion. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad naudinga priminti, jog vėžys yra pirmoji priežastis, dėl ko mirštama darbe E, nuo atliekamos profesijos gali, galima susirgti vėžių. Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą miršta darbuotojai susirgę vėžių. Dėkoju komisijai, kuri po dešimt metų, nes net dešimt metų prireikė, kad iš naujo būtų atsiverstas šis klausimas, siekiant pagerinti direktyvą. Pone Teisen, komisarė, pasiūlė e, nustatyti naujas ribas, e, kiek gali veikti pavojingos medžiagos. Aš manau, kad galima buvo nueiti dar toliau. Tiesiog nuolatos prisitaikyti prie kintančios situacijos, o komisijos nuomonė, kaip manau, šiandieną tokia ir yra. Tikiuosi, kad neklystu. Aš pritariu tai pozicijai, kuri buvo jau nekarta išsakyta. Manau, kad galiu labai greitai apibūdinti. E, griežtumas, ambicija ir pragmatizmas. Mes turime būti labai ambicingi, kad apsaugotumėm e, darbuotojų sveikatą ir pragmatizmas, nes reikia atsižvelgti į sektoriaus realijas ir į techninės bei e, kitas ypatybės. Taigi visą tai reikėtų įtraukti į mm, e, dialogą. Dėkoju komisijai Tas pasiūlymas labai svarbus, rekomendacijos yra pateiktos mokslinių ir konsultacinių komitetų, o komisija gali remtis moksliniais duomenimis, nustatant e, veikimo ribas, kancerogenių medžiagų veikimo ribas. Žinoma, aš pateikiau visą eilę pakeitimų, kurie yra nukreipti E, darbuotojams apsaugoti nuo hidrokarbonatų, nuo išmetamųjų dujų. Kalbant apie hidrokarbonatus, policiklinius hidrokarbonatus, aromatinius ir angliavandenilius, policiklinius aromatinius angliavandenilius, primenu, kad trišalis komitetas susitarė dėl to, kad reikia nustatyti e, ribinę vertę, kiek galima uh, E, kontaktuoti su tokiamis medžiagomis ir manau, kad tą reikėtų padaryti kuo greičiau, to ir prašau savo pakeitimuose. Manau, kad e, nereikėtų apsiriboti vien tik tais benzilpirenų, benzo, benzapirenų. E, manau, kad reikia čia plėsti komisijos numatytas nuostatas, dėja taryba lygiai tą patį numatė savo gairėse. Toliau dizelinių variklių išmetamosios dujos. E, čia buvo labai stipriai pradėtas tas darbas, tačiau dėja komisija pasiūlė į antrąją peržiūrą dizelinių variklių neįtraukti. Labai gaila. Primenu, kad šiandieną e, Europoje 3,6 milijono žmonių e, yra susiję su tais dizeliniais varikliais ir kasdieną su jais, e, su, su jais dirba ir gali nuo to nukentėti. Todėl siūlau dizelinių variklių išmetamasias dujas įtraukti į direktyvos e, taik, taikymos rytį. Tai turi būti 50 mikrogramų viename kubinėme metre tokia vertė, dėja, ta vertė yra e, didesnė negu vidutinė išmetalų vertė. Dabar norėčiau akcentuoti du dalykus - prevenciją ir kontrolę. Visą laiką yra pabrėžima sveikata ir saugumas. Man pirmas žodis turėtų būti prevencija, profilaktika. Būtent e, užtikrinant, kad būtų laikomasi taisyklių, kad būtų kontroliuojama, kaip tų taisyklių laikos, laikomasi ir panašiai socialinių partnerių nustatytos nu, sektorinės sutartys leidžia e, labiau suvokti, su kokiomis medžiagomis žmonės dirba ir e, numatyti priemonės, kaip e, tos medžiagos galėtų kuo mažiau pakengti žmogui. Mes e, norėtumėm, kad darbuotojų e, laikas būtų, kai jie susiduria su tomis medžiagomis, būtų sumažinamas kaip galima labiau. E, manau, kad kiti susi, dėl kitų susitarimų taip pat turi būti deramasi, o tuose susitarimuose sveikata turi eiti pirmo, pirmojų numerių. Įmonės, darbuotojų atstovai turi aktyviai žiūrėti, kaip e, apsaugoti darbuotojų sveikatą. Iš to visi tik išloš, nes darbuotojai bus geriau apsaugoti, geriau veiks įmonės. E, ir darbuotojai galės teikti atitinkamus pasiūlymus, kurie labiau atitiks jų kasdieninės realijas kompetentingos e, institucijos turi atlikti įmonių kontrolę, tačiau kontrolė neturi apsiriboti vien tik tais e, baudimu. Reikia e, pasižiūrėti, kokius sprendimus pasiūlyti gamy įmonėms, o tai leistų, leistų dar labiau pagerinti tos direktyvos taikymą mažose ir vidutinėse įmonėse. Taip, kontrolė žinoma, gali būti nukreipta į sankcijų taikymą, bet kontrolės e, didžiausia prasme yra e, geriau rūpintis žmonių dirbančių įmonėse sveikata. Galėčiau kalbėti dar ilgai apie šį pranešimą. E, manau, kad tai yra tikrai sėkmingas pranešimas, sėkmingas ir vykęs mūsų darbas kartu. Tikiuosi, kad ir toliau taip pat dirbsime, kad e, spręstumėme problemas, su kuriomis susiduria įmonės ir darbuotojai. Dėkuoju, ponė Rolan. Aš dabar norėčiau pasisakyti kaip viena iš šešėlinių pranešėjų ir norėčiau pritarti jūsų išsakytoms mintims, bet prieš tai noriu padėkoti jums už darbą. Pranešimas labai geras, manau, kad mes E, pirmą kartą peržiūrėdami direktyvą daug ko sužinojome, peržiūrėjome turinio dalykus, taip pat pagalvojome apie tai, kaip komitetas turi dirbti tam, kad užsitikrintų geriausius rezultatus. Tai reiškia, kad aš tikrai pritariu pono Roland pasiūlymui dėl to, kad reikėtų įtraukti dizelio išmetamasias dujas, tai yra nepaprastai svarbu, taip pat pritariu pono Roland pasirinkimui e, naudoti e, elementinę mm, anglį kaip e, rodiklį, tai yra geras pasirinkimas. Tada apimtume senesnės formas, pavangiausias dizelinio uh, E, kurą ir taip pat taip rekomenduoja daryti SKOL komitetas. E, pagal SKOL e, mokslinio komiteto išvadas ribinės vertės vandenilio oksidas turėtų būti papildomas rodiklis vertinant poveikį dizelio išmetamųjų dujų. Taip pat noriu pasakyti, kad E, mokslinio komiteto išvados apie dizelį tai e, minima, bet komisija niekad nepaskelbė tų išvadų, nežiūrint to, kad darbas jau baigtas. Mums reikia daugiau skaidrumo, visos e, mokslinio komiteto skol išvados turi būti skelbiamos viešai ir manau, kad mes turėtume vieningi būti ir Baroso komisija jau siekia to, e, žmonės turi žinoti, reikia užtikrinti skaidrumą, nes už tuos darbus yra mokama. Taip pat labai svarbu kalbėti apie tai, nes reikia suvokti, kad tai svarbu ir šio komiteto ateičiai. E, yra gandų, kad bus reorganizuojamas e, SCHOL komitetas, bet noriu pasakyti, kad jo darbas yra nepaprastai svarbus ir jeigu bus reorganizuotas e, šis komitetas, ko tai tikrai reikia siekti, kad neprarastume ekspertinių žinių. Ir dar kartą noriu išsakyti tvirtą paramą pono Roland darbui ir dėkoju, kad įtrauktas yra dizelis. Dabar suteiksiu žodį kitai šešienį panešėjai poniai e, Makintar. Jos dėja nėra. Pone Stevens, prašom, žodis jums. Thank you, Chair. I'll be speaking on behalf. Dėkoju kalbų kolegės McIntyre vardu negalėjo šiandien atvykti į posėdį. Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad svarstome antrą kartą e, pakeitimus, dėkoju pranešėjai už projektą. Ribinės vertės išdėstytos komisijos pasiūlyme yra susijusios su ilgu darbu, yra atlikta daug įvairių vertinimų, egzistuoja griežtas procesas ribų nustatymo, e, reikia užtikrinti, kad viskas būtų pagrįsta e, žiniomis, proporcinga ir įgyvendintina. E, tikiuosi, kad tokiu būdu mes sumažinsime mirčių skaičių dėl sąveikos su kancerogenėmis medžiagomis. Aš taip pat tikiu, kad svarbiausias dalykas kontroliuojant profesinę riziką yra veiksmingas rizikos valdymas. Reikia akcentuoti geros kontrolės e, praktikos svarbą, taip pat labai svarbu pripažinti vaidmenį pažangiosios praktikos e, pavyzdžiui, NEPSI e, socialinis dialogas ir karcinogeninių ir mutageninių medžiagų direktyva labai svarbi. Reikia užtikrinti, kad bet kokia ekspozicija būtų kontroliuojama, užtikrinamas jos lygmuo, kaip, kaip galima žemesnis lygmuo. Mes turime visuomet siekti užtikrinti žemiausiai manomą lygmenį, netgi žemesnį negu numatyta teisės aktuose. Valstybės narės turėtų aktyviai investuoti į mokslinius tyrimus ir aginti įmonės, verslą, uh, nuolat siekti užtikrinti kaip galima žemesnį lygį, bet mes negalime e, paimti iš dangaus kokių nors labai žemų lygmenų ir juos įvesti, jeigu jų nebus galima įgyventinti. Ribinių verčių keitimas turi būti vertintas labai griežtai, kaip ir ribų nustatymas. E, taip pat pasiūlymai dėl papildomų medžiagų turi e, pereiti tokią pat griežtą procedūrą. Dėl šios priežasties mano frakcijai kyla tam tikrų nuogastavimų dėl e, tam tikrų pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl dizelio išmetamųjų e, dujų. Kaip žinia, komisija pateikdama pasiūlymą nutarė neįtraukti e, šio aspekto dėl e, ketvirtame. E, antrame ir trečiame skyriuje išdėstytų aiškių priežasčių. E, mes pritartume komisijos pasiūlymai. Be to, e, SQL komitetas taip pat priejo prie išvados, kad e, rizikos įvertinti darbuotojų kilančios dėl dizelinio, dizelino išmetamųjų dujų neįmanoma įvertinti šiuo metu. Parlamentas turėtų reikalauti iš komisijos dirbti toliau ir e, išsklaidyti susirūpinimą ir galvoti, e, ką dary, kaip įtraukti, kaip elgtis su dizelino e, išmetamosiomis dujomis. Mes turėtume, dar kartą kartuoju, įdėkti tokius reikalavimus, kuriuos būtų įmanoma įgyvendinti. Mano nuomonė atspindi visos frakcijos poziciją. Ačiū. E, dėkui, ponas Kalvi Šambum. Merci, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu ispaniškai. Tokiu būdu galėsiu e, pasiginčyti su, pon, su kolega. Kaip Aldė grupės frakcijos atstovas, kalbėdamas šią temą, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti atliktų darbų. Abiem atvejais Tai yra tikrai puikus darbas, kaip ir pirmasis pono Olan pasiūlymas. Jis praturtina ir eina teisinga linkme e, šio judėjimo optimizavimui. Taip pat džiaugiuosi, kad komisijos iniciatyva ir tikslas ir dvasia nuteikia labai optimistiškai. Taip pat e, ir pono Roland e, darbas, kurį jisai atliko anksčiau, kurį kartu atlikome. Deja, nesutarėme dėl, vieno, dėl vienos moralinės arba etinės vizijos, kalbant šią temą. E, vieną dalyką gerinant negalima pabloginti kito. Juk pirmiausia e, yra žmogaus sveikata ir nei viena grupė, e, nei viena frakcija dėl to neprieštarauja. Čia jau įsileidžiame į labai techninę sritį. Visas techninis progresas Čia norėčiau paremti mūsų pirmininkę. Tai, kad komitetai neturi darbo, e, nėra geras e, ženklas. Tačiau ribas nustatant reikėtų pasižiūrėti į e, tarpininkavimo galimybės. Tai tikrai nelengva. Nuo Žinoma, reikėtų pasižiūrėti, kaip racionaliai e, apginti racion... atsargumo principą. Visa tai, ką šiandien aptarinėjame, buvo jau aptarta socialinėme dialoge, tai yra gerai, nes e, visi esame suinteresuoti sveikatos apsaugą, nepamirškime, kad mažos ir vidutinės įmonės e, yra dažnai e, tokios įmonės, kur dirba ir pats vadovas ir susidūrė, susidūrė tas vadovas su tomis pačiomis problemomis kaip ir darbuotojai. socialinėme dialoge rasti optimalius sprendimus yra labai gerai, todėl mes remo, remiame tas nuostatas, kurios yra, išstatom, į, į, kurios yra išsakomos. Kalbant apie dizelį, kalbant apie e, dizelinius variklius, kalbant apie kitus dalykus, e, Oaldė visada viską darė labai konstruktyviai, e, konstruktyviai. Mes konsultuosimės su kolegomis, su pranešėjus, su, e, su profsąjungomis. Na, o dizelinių variklių atveju norėtumėm išgirsti detalesnę komisijos nuomonę, kad būtų pasiekta, pasiekta didesnė pusiausvyrą, kad e, kad e, žiūrėtumėm, kokie varikliai yra e, gaminami ir e, kad imamasi būtų atitinkamo atsargumo priemonių priklausomai nuo to, kokio tipo varikliai gaminami. Jarik, Dabar Lierik. Merci, Madame la Présidente. Euh, moi aussi, je veux donner. Dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau pritarti pono Roland nuomonėje, padėkoti jam už darbą. Jis bando užpilti labai e, e, svarbę spragą, tai yra e, peržiūrėti siūlomą direktyvą, įtraukiant dizelio dujas ir panašiai 19 milijonų darbuotojų, vairuotojai, pristatymo tarnybų darbuotojai siuntų susiduria su labai dideliu pavojumi. Siūlo kai kas neįtraukti į peržiūrą E, dizelinio, e, dizelino e, dujų. Tie, kurie priešinasi įtraukimui, sako, kad nauji varikliai yra kur kas tobulesni, mažiau teršia, dėja patirtis rodo, kad yra labai daug abejonių Dar dėl to labai daug atvirų klausimų. Kitas dalykas - benzapirenas. Tai e, E, ir taip pat policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, kuriuos minėjo ponas Roland, e, reikia įvertinti jų toksiškumą ir jų poveikį e, dar atidžiau. Dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių kalbama tik tai apie taršą kontaktą per odą kaip ponas Roland siūlo, reikėtų E, įvertinti e, atsargumo principo taikymą. Ir mes vadovaudamėsi šiuo principu turėtume e, galvoti apie visą tekstą etilenas ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai turėtų būti įvertinti, ko prašo profsąjungų konfederacija Europos. Taip pat nereiktų pamiršti medicinos darbuotojų. Uh, E, kurie e, e, gydo žmonės, bet kurie taip pat naudoja medikamentus, kurie ardo lasteles. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Roland už jo darbą ir už tai, kad jis akcentuoja atsargumo principą, pavyzdžiui, 18 pakeitimas apie tai kalba ir taip pat Jisai savo, kad reikia e, reguliariai peržiūrėti tekstą, siekiant atsižvelgti į naujausius pasiekimus, naujas mokslininkų išvadas, gydytojų išvadas, taip pat e, sveikatos darbuotojų profsąjungų išvadas, kurie e, vertina riziką ir aš visiškai pritariu tam, kad jis akcentuoja šiuos dalykus. Taip pat e, jis akcentuoja prevenciją ir deramą kontrolę. Galiausiai manau, kad galbūt būtų neblogai paminėti būsimus darbus dėl toksiškų medžiagų kurios e, turi e, poveikio žmonių sveikatai, tai e, ir specialus komitetas. specialusis medicinos darbuotojų komitetas apie tam tikras medžiagas kalba ir aš manau, kad mes, galvodami apie tai, galėsime šiek tiek dar sustiprinti tekstą. Dėkoju. Dė, toliau Karima Deli. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė Rolin. Labą rytą. Dėkuoju Jums už atliktą darbą. Pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš labai dėkinga už Jūsų darbą, nes e, čia kalba sukasi apie dizelino dujas, ir jūs minite Europos komisijos nepakankamai ryštingą poziciją ar drąsos trūkumą. Čia e, turiu omenyje tai, kad komisija neįtraukė kai kurių emisijų į savo pasiūlymą. Tuo tarpu jau pirmojo svarstymo metu aš sakiau tai, Aš manau, kad Europos komisija turbūt nesupranta, kokį signalą jinai iš tikrųjų nusinčia Europos parlamentas. Yra skyręs labai e, išsamų Gizeldeito tyrimą, atlikęs tyrimą ir e, aš labai džiaugiuosi jūsų atliktų darbų. E, kaip pranešėjo darbo, tačiau Europos komisija vis dėlto turi suprasti, kokia yra padėtis. Mes turime minėti skaičius. Kiekvienais metais kiekvienas Europos pilietis dėl dizelio taršos ir ponas Juorik tai sako, e, nukenčia ir 19 e, milijonų Europos piliečių turi vis didesnį sąlytį su šito tomis medžiagomis, tuo tarpu yra e, įrodyta tarptautinė vėžio mokslinio tyrimų e, organizacija yra patvirtinus, jog šios medžiagos yra kancerogeniškos taip pat e, nauji skandalai Lenkijoje, Fiato Chryslerio ir kitur, taip pat e, rodo, jog e, mes visi patiriame automobilių gamintojų melo pasiekmes. Tad e, dizelio išmetalai, turėtų, dizelino išmetalai turėtų būti įtraukti į šios direktyvos apriepti. Tai, tai yra visiškai minimumas to, ką reikia padaryti, o kada komisija atsibus ir kada supras, jog čia kalba sukasi apie tokius pavojingus dalykus kaip asbestas. Čia panašiai kaip su asbestu. Tad e, dizelį, dizelino E, įtraukimas, dizelino iš metalų įtraukimas būtų tik pats minimumas, siekiant užkirsti kelią toms nuodingoms medžiagoms, su kuriomis sąlyti turi Europos gyventojai. Parlamentas turi būti pakankamai ambicingas ir rodyti savo atsakomybę kaip teisėkuros institucija ir todėl mes pateikėme pakeitimų, kurie leidžia daryti pažangą, siekiant užkirsti kelią tokiams medžiagoms kaip bisfenolis A. Taip pat mes turime atsižvelgti į pažeidžiamiausių visuomenės grupių aspektą, tai yra neščios moteris, vaisiai. Taip pat e, kitas pažeidžiamas e, e, grupės. Ir šitais klausimais taryboje Vokietija ir Niderlandai yra išdėstę savo argumentus. Šis pranešimas yra labai svarbus. Ta noriu pasakyti pranešėjų, jeigu jūs norite, kad piliečiai pasitikėtų Europą, Europa, kuri juos apsaugo, tai tuomet mes iš tikrųjų turime būti daug ambicingesni visuomenės sveikatos srityje. Jeigu darbdavys moka atlyginimus darbuotojams, tai vien atlyginimų mokėjimas nesuteikia jam teisės nuodyti tuos darbuotojus įvairiomis toksiškomis medžiagomis. Aišku, dabar mes kalbame apie tam tikrus techninius patobulinimus dėl to, kad e, yra bejonių, bet atsargumo principas neturi būti atidedamas į šalį, todėl kad čia kalba sukasi apie žmonių sveikatą, apie visuomenės sveikatą. E, mūsų piliečiai nėra bandomieji triušiai. Ir aš apibendrindama galiu pasakyti, jog mūsų piliečiai nenori susidurti savo profesinės karjeros metu per 10, 20, 30 metų laikotarpį su tomis toksiškomis medžiagomis ir paskui išėję į pensiją suvokti, jog, jog jiems liko gyventi tik tai 10 metų ar panašiai. Dėl, dėl dizelio iš metalų iš tikrųjų tai tik mūsų kovos pradžia, bet mes nenusileisime. Dėkoju. Pone Rolau. Dėkoju. EFTD atstovų atrodo nėra. Ar kas nors norite jų vardu pasisakyti? Ne, tuomet ponė Melan, ENF atstovė. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė, norėčiau padėkoti ir pranešėjų už pranešimą. E, norėčiau porą pastabų išsakyti. Pirmiausia, buvo numatyti penki komitetai, kurie turėjo spręsti šią problemą, keturi nusprendė nieko nesakyti, e, o e, sveikatos apsaugos komitetas man leido šį, šia, šiame pranešime būti pranešėję. Tačiau mano um, pastangos buvo nušluotos atgalę ranką labai antidemokratiškai ir labai gaila, kadangi um, tokiu būdu neliko tokio papildomumo, kuris yra svarbus. Uh, Juo labiau gaila, kad savo pirmajame pranešime aš pateikiau pakeitimų, kurie susijęs su atsargumo priemonėmis, su tam tikromis molekulėmis, kurios yra numatytos antra, antrajame variante. E, aišku, tai galėtų pasirodyti juokinga, jeigu tema nebūtų rimta. Bet tema rimta ir situacija rimta ir aš esu labai e, nustebusi, kad kalbama apie dizelinius variklius, apie dizelinį kūrą, tuo tarpu, kai e, kyla vis daugiau ir daugiau profesinių lygų ir yra e, daug daugiau įvairių medžiagų, kurios sukelia tą vėžį. Ir kai mes atsidursime tokiose situacijose, kai turėsime už viską mokėti žmonių sveikatą prieš keletą metų įmonės labai santūriai į viską žiūrėjo, šiandieną įmonėms yra pasakyta, kad reikia laikytis minimalių standartų, visą tai yra puikiai suprantama. Jeigu tų minimalių ribų sunku užtikrinti, tai jos ir neužtikrinamos, nieko nesilaikoma. Uh, darbuotojai dabar e, labiau ne, neapsaugojami negu anksčiau, bet jei, ir jeigu jau taip, tai tada įmonės reikėtų uždaryti. Mes, žodžiu, nepasistumėjome šioje srityje. Ir be to, ypatingai, jeigu įmonės kažką pažeidinėja, darbuotojai susiduria su dar viena problema. Jiems sunku uh, pasakyti, kas iš tikrųjų vyksta, kadangi yra labai daug, e, daug e, vietų, kur e, veikia teršalai, kaip, jie, kaip, kaip eksponuojamasi tiems teršalams, daug šalių. O darbuotojai labai sunku viską įrodyti. Taigi reikėtų padaryti tą kelią lengvesniu. Uh, reikėtų kaip galima greičiau visas kancerogeninės molekulės surašyti. E, e, reikia e, dėl dizelino spręsti, kadangi ir už profesinio gyvenimo ribų taip pat galima susidurti su kancerogeninėmis medžiagomis Mes labai nuoširdžiai ir efektingai dirbsime kartu su ponu Rolandu, tačiau vis tik tais reikėtų žiūrėti viską pragmatiškiau. Ačiū pirmininkė. Uh, to, uh, uh, Norėčiau steigti žodį komisijos atstovams. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju ponui Rolin už puikų pranešimo projektą. E, pirmininkė, jūs jau daug ką nuveikėte e, peržiūrėdami e, pradž... per pirmąją etapą šią direktyvą. Ji tikrai labai stipri bus ir mes Aš norėjau sakyti nelankstus, bet iš tikrųjų tai noriu pasakyti, kad mes taikome e, labai gerą procedūrą įtraukdami socialinius partnerius, valstybės narės, įvairius veikėjus. Ir keturi etapai vyko pirmiausia konsultacijos su socialiniais partneriais, paskui mokslininkų išvados, vėliau trišalis dialogas e, ir e, paskui poveikio vertinimas ir paskui pateiktas e, teisinės teisėkuros pasiūlymas. Pirmajame etape, kuris turėtų būti patvirtintas galiausiai, nes parlamentas jau patvirtino tą pirmąją dalį, e, manau, per tenčią savaitės ir taryba patvirtins viską ir mes e, labai džiaugiamės tuo, kad parlamentas laikėsi procese numatytų terminų ir pono Rolin pranešimo projekte e, matome keletą jau patobulinimų susijusių su pačiu procesu. Tai yra labai naudinga. Toliau. Rezultatai ar mūsų siekiamas tikslas – viskas kinta, kadangi mes daug išteklių investuojame į tai, reikia viską deramai padaryti ir mes grupėmis žiūrime į, e, į grupės medžiagų, visko negalima padaryti vienu kartu ir mes turime labai rimtai viską vertinti. Ir e, aš suprantu, kad e, kai kas reiškia nepasitenkinimą, kad ne visos medžiagos traktos, vis mes turime elgtis labai nuosekliai, eiti žingsnis po žingsnio. Uh, Dėl poveikio taip labai svarbu galvoti, kada įtraukta bus medžiaga į šią direktyvą. Pirmininkė, dėl pavyzdžiui silicio ir kristalinio kvarco. Ir reikia galvoti, kai įvedami apribojimai, kuo pakeičiama medžiaga. Direktyva šiaip nenumato kompromisų, jeigu įtraukta kokią nors medžiagą, tai reikia keisti tą medžiagą kažkokią kitą medžiagą. Ir dėl to reikia labai rimtai dirbti tam, kad užtikrintume, jog mes žinome, ką galime įvertinti, koks yra poveikis ir panašiai. Jūs laikėte šio principo tiek pirmajame pranešime, tiek dabar labai griežtai. O da, dėl konkrečių medžiagų. Mes e, vertiname tuo, kad procesas labai tiksliai yra apibrieštas, tai labai gerai dėl dizelio. Manau, kad labai svarbu pastebėti, kad skol nuomonės išvados yra viešai skelbiamos. Galbūt reikėtų galvoti, kaip lengviau susipažinti su tomis išvadomis, bet viskas yra viešai skelbiama, taigi noriu išvengti nesusipratimų. Šiame procese mokslininkų išvados e, pirmiausia susijusios su variklių standartais. Visos išvados ir e, trišalės darybos socialiniai partneriai mm, e, kalba apie tam tikrus apribojimus ir komisijai kyla problemų dėl įtraukimo į direktyvą ne, nes mes nesugebėjome su, numatyti vertės, kurią būtų galima apskaičiuoti, įvertinti ir kuri buvo, būtų siema su ski, skirtingais varikliais. Ir ponė Rolin, jūs e, noriu pasakyti Jums, kad galbūt būtų tikslinga neįtraukti e, į šį pasiūlymą dabar dizelio. Vėliau bus patvirtintas, kai bus patvirtintas pranešimas, mes taryba galėtume kalbėti apie tai, kaip spręsti šią problemą ateityje. Mes dirbame labai atvirai ir noriu pasakyti, kad komisijos nariai Taisen ir e, komisija apskritai nori pasiūlyti e, tokius pasiūlymus, kuriuos būtų galima deramai įvertinti, apskaičiuoti ir kurie nekeltų tokių problemų, kurios buvo iškilusios pradžioje mes galvojame labai panašiai kaip ir jūs ir manome, kad pranešimas yra labai gerai parengtas. Dėkoju. Pirmininkė neįsijungė mikrofono, dėl to vertėjai negali išversti. Sort est facile. Il est rendu facile parce que... Nei viena iš frakcijų neišsako priešingų pozicijų. Mes norime visi, kad įmonės veiktų, tačiau kad jos veiktų saugant darbuotojų sveikatą. Labai viskas sudėtinga, kadangi šalia e, to dar yra ir techninis klausimas, kurį reikia spręsti. Labai svarbus aspektas yra dizelino dūmai. Daug žmonių nuo to kenčia, problema plati. Tad aš pasirinkau eiti e, kitų kelių, bet pasižiūrėsime, kas yra geriau. Svarbiausia turbūt yra įvesti tam tikras ribas, kurios e, leistų apsaugoti žmonės ir kurios e, būtų kaip galima pragmatiškesnės bei protingiau nustatytos. Aš manau, kad Buvo padaryta pažangos, tačiau vis tik tais jeigu dizelinas kelia, e, keltų mažiau problemų, tai būtų visiems nuo to tik tais geriau. Žinoma, mes visi labai nekantrus no, ir norime, kad būtų kaip galima daugiau medžiagų įrašyta, dešimtys tų medžiagų. Tačiau reikia veikti metodiškai rimtai. Aš esu įsitikinęs, kad reikia nuolatos tikrinti, peržiūrėti tą direktyvą. Būtent dėl to ir nesiūliau kai kurių priedų. Aš e, turiu galvoje kai kurias toksinės medžiagas, pavyzdžiui, darbuotojai, kurie dirba sveikatos rytyje. Neįmanoma įsivaizduoti, kad žmonės, kurie gydo kitus žmonės nuo vėžio, patys susirga nuo tų medžiagų, su kuriomis jie dirba ir susirga nuo tų medžiagų. Mažos ir vidutinės įmonės e, turi taip pat efektyviai saugoti darbuotojus kaip ir kitos įmonės, e, tačiau jos turi mažiau priemonių ir tas priemonės jiems reikia suteikti, kadangi jos nėra tokiose, tokioje pačioje situacijoje kaip didelės Kontrolės klausimas buvo keliamas, taip pat keliamas e, stebėsenos klausimas. Čia e, kai kurie kolegos kėlė tą klausimą. Tai yra labai svarbu be jokios abejonės, nes e, vėžių dažnai susirgama ne darbo su medžiagomis metu, bet po jo, dažnai išėjus į pensiją. Šis darbas turi labai didžiulę ekonominę vertę, nes matome, kad susirgę žmonės visos tos mirtis tikrai labai brangiai kainuoja. Ir įvairiose įmonė, e, įvairiose valstybėse narėse situacija neta pati, taisyklės netos pačios, todėl reikia viską suvienodinti, kad galima būtų problemą spręsti vienodai ir centralizuotai. Nepsi susitarimas, man atrodo, yra protingas ir savalaikis dalykas. Aš norėčiau, kad rytoj visus veikėjus galėtumėm paskatinti įsijungti į šią procedūrą, kad viską galėtumėm numatyti iš anksto, nes jeigu numatysime iš anksto, tai daug problemų išspręsime. Ypatingai tuose sektoriuose, kur jau yra kai kas numatyta prieš tą įstatymą dar išleidžiant, taigi bus daug lengviau toms įmonėms prisitaikyti prie įstatymo negu kitoms, kurios nenusistatė įvairių blogybių. Taigi aš dabar e, laukiu labai nekantriai jūsų, pas, e, jūsų indėlio, tikiuosi, kad ir toliau galėsime dirbti kartu, kad užvertę šį skyrių atsiversime kitus vertindami, peržiūrėdami šią direktyvą ir aš labai laukiu kitų mūsų posėdžių, kur galėsime tą klausimą spręsti toliau. Dėkuoju, ponė Rolin, manau, kad e, ši diskusija susijusi su mūsų ankstesnėmis diskusijomis komitete trunkančiomis e, ištisus metus, ar mes turėtume konkuruoti ES dėl to, kas mokės mažesnį atlyginimą. E, ar nereikia užtikrinti vienodo atlygio už tą patį darbą, o dėl kancerogeninių medžiagų reikėtų panašiai kelti klausimą, ar konkuruosime ir menkinsime reikalavimus ir sukursime rizikingesnę aplinką darbuotojams kai kuriuose valstybėse narėse, o ar ir geresnė aplinka kai, kur, kai kuriuose kitose valstybėse narėse, aš manau, kad ES mes neturėtume konkuruoti dėl to, kur bus rizikingesnė aplinka. Dėkoju dar kartą, dirbsime komitete toliau šio klausimu. E, kalendorius e, gruodžio 5 diena 12 valanda, terminas pakeitimams pateikti, Pakeitimai bus svarstomi kitų metų sausio 22-23. Balsuosime mūsų komitete vasario 21-22 dienomis. Dabar einame toliau. Pasižiūrėsime į 6, 7, 8, 9, 10, 11 darbo atvarkės klausimus. Tai yra 16 metų agentūrų biudžeto įvykdymo tvirtinimas. Dar kartą, ponia Rolin, e, tai susijęs su jūsų darbu. Prašom. Dėkuoju. Tai yra techninių požiūrių paprastesnis klausimas negu prieš tai buvę klausimai. Yra šeši nuomonių projektai dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Čia yra remiamas audito rūmų e, ataskaitomis. Aš dabar detaliai nekomentuosiu šitų aspektų, tik tai paminėsiu svarbiausius e, e, aspektus. Mes džiaugiamės, jog audito rūmai pareiškė, jog nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Keturios agentūros atliko labai svarbų darbą. Tos agentūros yra susiję su mūsų komitetu. Galiu paminėti kai kurias iš tų agentūrų bei jų veiklą šitame kontekste, nes mums labai svarbu remtis šitų agentūrų darbo e, rezultatais. 16 metais šitų keturių E, agentūrų biudžeto panaudojimo lygis yra labai aukštas, tačiau e, mes turime stebėti kai kurios kitus aspektus. Taip pat e, reikia konstatuoti, jog tos agentūros vis labiau bendradarbiauja tarpusavyje, tai užtikrina sinergiją ir didina veiksmingumą. Komisija patvirtino tris teisėkuros e, pranešimus dėl to agentūrų, dėl CDFOP, OŠA, Europos mokymo fondas, Europos pagrindinių teisų agentūros, nacionalinių institucijų, e, profsąjungų dalyvavimas šitose agentūrose yra labai svarbus dalykas, aišku, viskas nėra tobula. Auditorumai patikė kai kurių kritinių pastebų ir reikia jas atsižvelgti, jeigu norime, kad per ateinančius metus padėtis e, gerėtų. Aš tikiuosi, kad e, jūs pateiksite turiningų komentarų ir kad mes galėsime pasiekti dėl šitų įvairių e, biudžeto vykdymo patvirtinimų sutarimą. Dėkuoju. šešėliniams pranešėjams dabar žodis. Visų pirma, socialistų frakcijos. Simon. Simon Schon. Užtrukau, atsiprašau. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai, ponui Rolin ir sveikinu jį. Jis kaip visuomet labai puikiai padirbėjo ir mes esame visi jam dėkingi už jo darbą. Kaip ir jis, kad pasakė, mes taip pat e, esame patenkinti tuo, kad viskas vyksta teisėtai pagal taisyklės ir viskas atrodo yra tvarkinga. Keletas trumpų pastebėjimų, kurie e, papildys galbūt pono Rolin teiginius. Dėl Eurofound konkretus atvejis atrodo, kad ši institucija tikrai pavyzdinga, pavyzdinė, šimtų procentų visus reikalavimus vykdanti. Iš savo patirties dirbdamas parlamente galiu pasakyti, kadangi užsijimu neužtikrinto darbo ir susijusiais klausimais, galiu pasakyti, kad šios agentūros analizė atliekama tikrai nepaprastai naudinga visuomet būna. Dėl e, bendrojo biudžeto mes tikriausiai turėtume prisiminti tai, kad 4,8 procentų klaidų lygis teritorinės sanglaus srityje yra pernelyg didelis ir mes turime dirbti toliau, bet sutinku su to, ką rašo pranešėjas ketvirtoje pastraipoje. Nebereikia papildomų mechanizmų naujų, reikia geriau įgyvendinti egzistuojančius e, ir turimus mechanizmus. Dėl ETF, Europos mokymo fondo, reikia pasakyti, kad patalpos turinė nėra patenkinamos. Aš ten lankiausi tame mieste e, vestuvėse, nebuvau agentūroje. Universo bimbo, ta vieta vadinasi, kur vyko vestuvės, nieko daugiau nesakysiu apie tai, bet audito rūmai sako, kad patalpos fondo yra tikrai ne patenkinamos būklės ir reikia išspręsti šią problemą. CDFOP 99,9 procentai toks gyvenimo lygmuo, tai kalba už save. Labai gerai dirba ši agentūra darbuotojų saugos ir sveikatos. Mes labai parlamente dažnai naudojamės jų darbo rezultatais. 15 e, metais e, galbūt šiek tiek praščiau agentūra pasirodė, bet dabar, man atrodo, tikrai uh, labai neblogai atrodo ir mes turime būti tuo patenkinti. Galima pasakyti, kad padėtis yra tikrai labai nebloga ir dar kartą noriu pasidžiaugti puikiu pranešėjo darbu. Ačiū. Dėkuoju, ponė Sam. Dabar Ulrike Trebes jūs turėtų kalbėti. EKR vardu jos nėra ir daugiau nieko nėra. Tuomet Alde. De du pranešėjai Selimovič, pirmasis dėl bendrojo biudžeto, e, mokymo fondo ir agentūrų. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą. Mano manimu, tikrai jis mums užtikrina tvirtą pagrindą. Tolesniam darbui galiu pasidžiaugti, kad E, audito rūmai e, išreiškė e, aiškę nuomonę be išlygų ir tai rodo, kad valstybės narės, valstybės narės taip pat veikia kur kas aiškiau, kryptingiau ir dar reikia pasakyti, kad visos sritys, kurios paminėtos, E, tarsi pateisina kitus numatomus komisijos pasiūlymus ir galima apie tai pakalbėti, bet galbūt ateityje tą galėsime padaryti. Ir e, tie kiti pasiūlymai būtent ir kitur turėtų būti svarstomi, o ne dabar, kai e, svarstome biudžeto įvykdymą apmaudu, kad ekonominės, socialinės, teritorinės sanglaudos srities išlaidos, tai yra parama nepalankiose teritorijose kenčia nuo labai aukšto klaidų lygio 4,8 procentai. Tai yra kur kas daugiau negu rimtų klaidų e, lygis e, bendrą ES biudžetą įgyvendinant. Ir dėje e, daugiausia klaidų pasitaiko valstybių narių lygmenių. Pirmiausiai e, yra įtraukiamos į deklaracijas naudos gavėjų netinkamos e, išlaidos, taip pat netinkami naudos gavėjai numatomi projektuose ir dar vienas svarbus dalykas - viešųjų pirkimų teisės aktų pažeidimas. Dėl to atsiranda E, tiek klaidų ir trešdalis iš 168 e, gyventų projektų rodo, kad sistemos e, yra deramos įgyvendintos viena tik trešdalė projektų, taigi reiškia, tai reiškia, kad galima norint geramai, gerai įvertinti projektus. Ir šiaip kitų atveju beveik pusė projektų neaiškus tikslai vertinimo kriterijai yra neaiškus. Labai e, sunku įvertinti, ar deramai panaudotos lėžos. Taip pat e, reikia prisiminti, kad, išlaido, kad lėšos naudojimas turi padaryti tikrai pokytį ir mes turime turėti gebėjimus įvertinti tą pokytį. E, dažnai paprasčiausiai e, gražinamos išlaidos įvertinus, e, jeigu atitinkami kriterijai, atitinkama kriterijus būtų geriausias būdas. Tokiu būdu neužkrautume papildomos biurokratinės naštos. Aš nenoriu plėstis, bet pasakysiu tik tai, kad reikia mums atnaujinti stebėsenos sistemas, taip pat reikia prisiminti, kad labai prastos ir Europos mokymo fondo patalpos ir dėl to ateityje sunku bus jam veikti, funkcionuoti. Kaip e, pasakė audito rūmai, beveik visos 41 viena agentūra dirba patikimai, e, veiksmingai, atlieka savo užduotis. E, biudžeto poreikių vertinimas ir lėšos perkeliamos į kitus metus. Vėlgi labai svarbu, kad komisija taikytų supaprastintos valdysenos sistemą, kuri būtų orientuota į rezultatus. 2016 metų pabaigoje agentūrose, lyginant su 15 metais, dirbo daugiau darbuotojų, pirmiausia atsiradus naujoms užduotims. Taip, e, tai yra pagrysta, bet mes turime E, pasižiūrėti dar kartą į šį principą, nes žinome, kad e, matysime breksito poveikį. Mes didame darbuotojus, plečiamos užduotis, bet mažės ir biudžetas. Ir Taip pat reikia prisiminti, kad iš Londono bus perkeltos agentūros į kitas valstybės narės. E, pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą ir tikiuosi, kad mūsų tolesnis bendradarbiavimas bus sėkmingas. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponė Harkin, CDFOF, Eurofound ir OŠA. Jūs apie šias agentūras kalbėsite. Ačiū. Dėkoju pranešėjui už uh, aiškės nuomonės išvedas. E, labai trumpai, nes man tenka lengva užduotis. Uh, E, sąskaitos e, yra teisingos, atspindi teisingą padėtį. Tokios yra išvados ir taip pat e, galima pasakyti, kad agentūros dirba veiksmingai. Dėl Eurofound ir darbuotojų reglamento. Galime sakyti, kad dėl to kyla tam tikrų problemų. Mes jau visą eilę metų matome tai. Trumpai pakalbėsiu apie tai ir galbūt mes sutarsime, kad reikėtų įrašyti atitinkamas nuostatas. Aš taip pat galbūt norėčiau išsakyti tam tikrą mintį ir klausimą pranešėjai. Kasmet, kai rengiami pranešimai, aš e, dirbu kaip šešėlinė pranešėjai ir mes kalbame apie perkeliamas e, asignacijas iš vienų metų į kitus metus. Ir taip yra daroma dėl visiškai pagristų priežasčių. Bet labai dažnai tai yra visuomet girdimas neigiamas tarsi tonas, kai apie tai kalbama. Ir tas metinis principas, kuris taikomas, ar jisai reikalauja didesnio lankstumo. Jeigu mes kasmet kartojame tuos pačius dalykus ir taip pat pripažįstame, kad tam, kad agentūros galėtų dirbti deramai, turi turėti pakankamai lėšų ir jas turi galėti perkelti iš vienų metų ir kitus, galbūt tada reikia ieškoti kito sprendimo arba bent jau formuluoti kažkaip kitaip tą nuostatą, kad neatsirastų neigiama konotacija. Dėkuoju. Ačiū. Atsižvelgsime į tai, kai kalbėsime ateityje apie agentūras. Žaliųjų atstovų nebėra. Jean Lambert išėjo. Ar kas nors išguoja? E norėtų pasakyti, ką nors ne? FDD neturi šešėlių pranešėjų. NF atstovų nebėra salėje. Ar dar kas nors iš komisijos norėtų papildyti diskusija ne. Tai reiškia, kad reikia aptarti tik tai kalendorių. Pe, gruodžio 5 terminas pakeitimams, 23 sausio dieną tvirtinsime pranešimus e, mūsų komitete, balsuosime pagrindinė, balsuos pagrindinis komitetas kovo 19, o plenarinė sesija svarstys šį klausimą balandžio mėnesį. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. E, užimtumas socialiniai įvykiai 17 metais komisijos tyrimo pristatymas. Noriu suteikti žodį komisijos atstovams. Pone Kaufman kalbės žodis jums. Komisijos tarnybų darbo dokumento užimtumas ir socialinė raida Europoje 17 metais pristatymas. Dėkoju, aš trupai prisistatysiu. Aš e, užimtumo socialinių reikalų departamento direktorė, generalinėme užimtumo direktorate, dirbu pastarosius dviejus metus. Šiuose pareigose Europos semestras socialinis dialogas, analizė, taip pat geografija terapinė sąjunga. Tokios yra mūsų darbų sritys. Aš džiaugiuosi, kad šiandieną su kolegomis galiu E, su Alesija Fulmimari ir Jork Fešner e, mūsų darbo rezultatą. E, užimtumas ir socialiniai poslinkiai Europoje. Dėl šios ataskaitos galiu pasakyti, kad dvi naujovės. Pirmiausia, mes tvarkaraštį pristatymo pakeitėme anksčiau, teikdavome medų pabaigoje. Uh, O dabar jau parengėme vasarą. Mm, šią ataskaitą Liepos mėnesį ji buvo paskelbta ir manome, kad tai susijęs su struktūriniais dalykais ir geresnis galbūt e, kalendorius geriau išdėstas, kad būtų galima pagalvoti apie kitų metų iniciatyvas. E, Taigi anksčiau, ne, metų pabaigoje pateikėme šią ataskaitą ir kitą naujovę. Mes rengėme kitą ataskaitą darbo rinkos analizę, e, žiūrime į segmentaciją ir taip pat e, bendrą ataskaitą apie užimtumą e, pateiksime ir vakar buvo aptariama tam tikra veikla, kurią patenka ta ataskaita. Mes šį kartą apsisprendėme pasirinkti bendrą temą skirtingai nuo ankstesnių metų, tai yra teisingumas, teisingumo užtikrinimas, kitaip tariant, mes norime skleisti informaciją šiuo svarbiu klausimu ir taip pat politikos sprendimų prieimėjams suteikti daugiau analitinių žinių. Pradėsime rodyti skaidrės. Dabar trumpai e, papasakosiu Jums apie e, mūsų darbą. Mes žiūrėjome į teisingumą tarp kartų iš skirtingus požiūrio taškų, žiūrėjome į socialinius poslinkius darbo rinkoje naujausius, taip pat matėme tam tikrų E, teigiamų aspektų. Vakar e, girdėjote iš pristatymų jau tam tikrus dalykus, taip pat žiūrime į poveikį, pasiekmes, žiūrime į tai, kaip jaunimui sekasi darbo rinkoje, socialinės sąlygas ir taip pat, aišku, yra išimčių skirtumų, žiūrime. Uh, kaip juos veikia rinka, galima pasakyti, kad lyginant su kitomis e, amžiaus grupėmis jaunimas gauna, uždirba mažiau ir šiaip prastesnės e, sąlygos jauniems žmonėms darbo rinkoje. Dėl demografinių pokyčių mes e, galvojame apie potencialą augimo, galvojame apie gyventojų senėjimą šiame kontekste. Mūsų nuomonė labai svarbu yra įveikti problemas, kad išlaikytume gerbuvio lygį. Kitas dalykas e, - klausimas dėl teisingo išteklių paskirstimo. Tai yra susijęs su vertinimu, kaip jaunimui sekasi lyginant su vyresniais ne tik dabar darbuotojais, bet ir ateityje. Ir taip pat keliamas klausimas, kiek kainuos senėjimas, kas padengs išlaidas ir mes matome, kad jauni žmonės turės mokėti dėsnės įmokas dirbti ilgiau ir senatvėje gaus mažiau palyginti, lyginant su dabartiniais pagyvenusiais žmonėmis. Du dalykai, kurie vyksta e, darbo rinkoje atsilieps jiems, tai tie du poveikiai e, veikia vienas kitą ir jaunimo perspektyvos dėl to yra blogesnės, jų padės ir dabar darbo e, rinkoje prastesnė, kaip buvo minėta. Reikia e, didinti darbo našumą, reikia geriau integruoti darbuotojus į darbo rinką ir reikia galvoti, kokias būtų galima politinės išvadas padaryti. Labai trumpai apie naujausias tendencijas ši skaidrė be ne svarbiausia, kuri rodo tendencijas po 13 metų, matome, kad nedarbo lygis sumažėjo 0,8 procentiniai punktai per metus toks pokytis įvyko, teigiamas 7,5 procento nedarbo lygis ES kaip ir 2008 metais. Grįžome prie to likmens. E, aišku, egzistuoja labai svarbių skirtumų į aukščiausią, į žemiausią rezultatą, jeigu pažiūrėtume, pamatytume. E, Čekija e, žemė, geriausia padėtyje viršuje būtų Graikija, taip pat tarp valstybių narių yra kitų e, didelių skirtumų ilgalaikis nedarbas e, mažėja gana sparčiu tempu, nors užtruko, kol kreivė pradėjo leistis žemyn. E, Aš persėsiu į kitą vietą, sako kalbėtoja. Kaip matote, iš šios skaidrės socialinė padėtis stabilizuojasi, šiek tiek gerėja. Jau kalbėsime apie skurdo lygį, didelio skurdo. Nuo 13 metų mažėja, kreivė juda mažėjimo linkme. 14-15 metai e, pagerėjo e, padėtis e, žmonių, kurie mm, nėra aprūpinti, taip pat socialinės atskirties lygis mažėja dabar 5,7 milijonai žmonių yra nuo tendencijų mažėjimo pradžios, mažėjimo tendencijos pradžios ir mes esame išeitinėme taške. Aišku, reikia galvoti apie e, strategiją Europa 2020, 20 milijonų žmonių turėjo e, išbristi iš skurdo siekiančios strategijos tikslų. Grįžtų prie to, kodėl kalbame apie teisingumą tarp kartų. Matote, kad gyvenimo standartas kiekvienai kartai gyvenant kyla, gerbuvo lygis didėja ir tokia buvo pradinė mintis, galvojama, kad jaunimas gyvens geriau negu mes ir taip toliau bet po kiek laiko tapo aišku, kad negalima priimti kaip garantuoto dalyko nuolatinio gerėjimo. E, dėl krizės daug e, jaunų žmonių, e, daug žmonių apskritai, bet daug jaunų žmonių liko tarsi užrybėje kovo mėnesį kalbėjom apie tai, kad yra pavojus, jog dabartiniai jauni žmonės gyvens praščiau negu jų tėvai. Ir pernai savo pranešime apie ES būklę pirmininkas Junkeris išreiškė susirūpimą dėl jaunosios kartos. Mes turime pagalvoti apie teisingumo užtikrinimą tarp kartų ir tai susiję ne tik tai su krizės poveikiu pasiekmėmis, dėl kurių nu, ypač nukentėjo jaunimas, Žinome, kad labai aukštas yra jaunimo nedarbo lygis iki šiol, bet demografinis poveikis e, taip pat neproporcingai neigiamai veikia jaunus žmonės. Tai susiję ir su teisingumo savoka jaunimo atžvilgiu taip pat e, galima kelti klausimą, ko, kaip atrodys gerbio sistemos mūsų ateityje, kokie mūsų produktai bus ateityje. Taip pat kyla klausimai dėl institucijų, pavyzdžiui, pasitikėjimo Europos Sąjunga. Keletas akcentų susijusių su darbo rinka ir pensijomis. Po to kolegė kolegos e, perims estafetę, galbūt jiems geriau seksis parodys skaidrės. Dėl darbo rinkos mes matome, kad yra takoskira tarp kartų, pač galvojant apie e, aktyviausius vyresnius darbuotojus ir e, jaunimą per pastarį dešimtmetį, kaip matote, sumažė užimtumas jaunų žmonių uh, padidėjo ir krizės kontekste e, ir kitų darbuotojų būklė suprastėjo, bet tendencijos e, pozityvios, e, palankesnės yra vyresniems darbuotojams. Dėl įnašų į pensijų sistemą, aš tą jau minėjau, jaunimui teks didesnė našta ateityje. Tai Kitas dalykas - fragmentuota karjera darbinė jaunimo. E, jaunesni darbuotojai e, tarp 25-35 metų e, vienoje darbo vietoje dirba trumpiau, pavyzdžiui, ilgiau negu 10 metų, labai nedaug jaunų žmonių dirba vienoje vietoje E, tai užtikri, neužtikrina saugumo vyresnių darbuotojų atžvilgių, e, jie dirba ilgiau darbo vietoje vienoje, o dėl pernelik didelių kvalifikacijų jaunimas dažnai dirba darbą netitinkantį jų kvalifikacijas. Taip pat dažnai turi dirbti žemesnės e, kvalifikacijos darbą ir dažnai nesavanoriškai jauni žmonės, daugiau jaunų žmonių e, dirba darbą, kuris nėra standartinis arba dirba ne visą darbo dieną. Tai e, turėtų kelti susirūpinimą, ypač galvojant apie tai, kad laikinos darbo sutartys dažnai naudojamos nesavanoriškos, e, ir tai gali neigiamai paveikti našumą ateityje, e, taip apriboti pajamas ir reikės daugiau valstybės išlaidų žmonės taip pat negalės prisidėti prie pensijų sistemų pakankamai. Ir valstybėms tai gali kainuoti daugiau, nes jos turės tą spragą užpildyti. Dar paskutinė skaidrė, kurią norėčiau trumpai pristatyti tai yra demografinės tendencijos, jeigu galvotume apie ateitį, tai pamatysime, kad bus labai daug žmonių, kurie nebus integruoti visiškai į darbo rinką. Ir jeigu uh, mažės gyventojų, tai uh, jeigu važiuosime į moterį, paimsime moteris vyresnius darbuotojus migrantus, tai pamatysime, kad lyginant su JAV, kur e, gyventojų tendencijos yra pozityvios, mes nebegalime e, leisti, kad žmonės tik tai ribotai būtų integruoti į darbo rinką. E, darbingo amžiaus gyventojų mažė, taigi reikia galvoti, kaip spręsti šią demografinę problemą. Dabar suteiksiu žodį kolegiai Alesijai, paskui Jorgui. Sveiki visi. Buvo pristatytas bendrais bruožais mūsų darbas, mūsų ataskaita. Dabar pakalbėsiu išsameu apie takoskirą tarp kartų darbo rinkoje ir apie e, pasiekmes jaunesniems žmonėms. Taip pat kalbėsiu apie tai, ką galima padaryti, kokiu reikėtų imtis politikos priemonių sprendimų prieimėjams. Šioje skaidrėje matote, e, kad įvairiai reiškėsi kartų susiskaidimas darbo rinkoje. Anksčiau matėte e, skaidrę, kur rodė, kad nedarbo atotrukis padidėjo, o čia matote užimtumo lygį e, tarp dviejų amžiaus grupių, tarp 25-39 metų ir 40-64. Jau kalbėsime apie e, pirmą grupę, aš noriu pasakyti, kad mes ne apie jaunimą konkrečiai kalbame, į jaunesnius dar žmonės žiūrėjome, bet e, į tuos, kurie turėtų būti integruoti į darbo rinką, bet žiūrėjome plačiau. Žalioji kreivė tai yra. Matome tendencijas e, panašias anksčiau, kaip ir vyresnių darbuotojų, bet jeigu pasižiūrėsime E, į vėlesnius metus, tai vyresnės grupės darbuotojų padėtis pagerėjo darbo rinkoje. Iš duomenų taip pat matome, kad jaunesni žmonės labiausiai nukentėjo nuo krizės ir po 2008 metų jų užimtumo e, rezultatas e, mažėjo, lyginant su kita grupė. E, kyla daug problemų darbo rinkoje jaunesniems žmonėms ir mes žinome, kad e, tai susijęs su struktūriniais pokyčiais, taip pat e, su krizės pasiekmėmis. Jeigu pažiūrėtume toliau, tai pamatytume, kad jaunesniems žmonėms darbo e, rinkoje patiriami sunkumai sus, pirmiausia yra susijęs su sutartimis darbo e, ir su nestandartiniu darbu. Pavyzdžiui, laikinas darbas ne visą darbo dieną, e, laikinas darbas visą dieną ir laikinas da, ir nuolatinis darbas nepilna darbo diena. Uh, Nestandartinis darbas, jo e, apimtis 2005-2016 e, metais visoms amžiaus grupėms padidėjo, bet kas stebina? Būtent tai, kad laikina darbą e, dirbančių žmonių be net du kart daugiau tarp jaunų žmonių, lyginant su vyresniais darbuotojais. Pažiūrėkime į mėlyną ir geltonus tulpelius. Geltonas tulpelius. taip pat turime duomenų, kurie papildo šį grafiką ir kurie jau buvo paminėti. Tai yra nesavanoriškas laikinas darbas tarp jaunų, jaunesnių žmonių, jų beveik dvigubai daugiau negu tarp vyresnių darbuotojų. Kodėl tai svarbu? todėl, kad daug jaunų žmonių dirba tik tai laikiną darbą ir tai neigiamai gali paveikti našumą, nes nėra daug paskatų, e, nenorima, pavyzdžiui, specializuotų žinių įgyti ar labai stengtis dirbant tokį darbą. Laikini darbuotojai taip pat turi e, mažiau galimybių darbe mokytis, lyginant su nuolatiniais darbuotojais. Bet e, mes norime taip pat pasakyti, kad nestandartinis darbas nebūtinai kaip po toks kelia problemų. Problemos kyla tuo met, kai e, atsiranda, e, kai, kai tas darbas nestandartinis yra labai trumpo laikotarpio, pavyzdžiui, tarp nedarbo etapų ar kai siema su žemų atlyginimu. Mėlynas tulpelis šie skaidrė E, rodo e, mažą atlyginimą ir standartinės darbo sutartys. Žalias tulpelis, nestandartinis darbas ir žemė atlyginimai. Tai tarsi e, dviguba problema - nestandartinė darbo sutartis ir žemas atlyginimas. E, žmonės E, kurie mm, atspindėti yra žaliuose stulpeliuose, dažnai dirba neužtikrinta taip vadinamą darbą. Ir tai siema su e, žemais atlyginimais. Pavyzdžiui, paskutinis e, stulpelis 7-14 metai, trys darbo grupės. Ir mes matome, kad jaunimas dažniau uždirba mažiau negu vyresni darbuotojai. Ir taip pat matome, kad nuo 2007 metų 14 visoms darbo grupėms e, daugėjo neužtikrinto darbo ir tai siejama taip pat su žemais atlyginimais. Jeigu norėtume akcentuoti pozityves išvadas, galima pasakyti, kad jaunų, jauni žmonės dirba tokius darbus bet e, tų žmonių nėra labai daug. Pavyzdžiui, 14 metais jauni žmonės sudarė 3,7 procentą. Ir e, jeigu lyginsime su kitomis e, grupėmis, amžiaus kategorijomis, tai nėra tas skirtumas toks didelis ir tai yra pozityvus signalas. Toliau pasiekmes takoskiros tarp kartų. Jauni žmonės e, dažniau dirba nestandartinį, mažai apmokamą darbą, kaip buvo pasakyta, ir taip pat tai e, neigiamai atsiliepia jų pajamoms iš darbo. Matote pajamas pagal darbo grupės. Aš nenorėčiau dabar akcentuoti pinigų, bet geriau pažiūrėkime į tendencijas. Jeigu pažiūrėsime į žalius stulpelius, tai yra jauni žmonės, pamatysime, kad pajamos iš darbo mažėja jų dalis. Ir tokia tendencija išlieka netgi kontroliuojant demografinį poveikį, ką mes darėme ataskaitoje. Tai reiškia, kad atsiranda pokyčių e, dėl darbuotojų skaičius ir vidutinio atlygio darbuotojui tenkančio. Dar viena pasiekmė tos situacijos yra ta, kad reiškėsi tam tikras e, poveikis e, sprendimams dėl šeimos. Pavyzdžiui, vėliau kūriamos šeimos e, gimdomi vaikai. Ir apie tai taip pat mes kalbame ataskaitoje. Mes taip pat žinome, kad jauni žmonės turi mažiau ekonominių prievarių namų ūkių lygmenių. E, Taip yra dėl keleto veiksnių. Pirmiausiai, e, nuo 2000 metų e, žmonės nebūtinai išsikelia gyventi savarankiškai, jie gyvena su tėvais dažnai. Vėliau išsikrausto iš tėvų namų jauni žmonės, tokia pastarų metų tendencija, tačiau ES skirtumai taip pat yra nemaži. Kitas dalykas pastebėtas po 2000 metų e, vis vyresnės moteris gimdo vaikus, bet ES yra daug skirtumų tarp 7-14 metų e, pastebėta, kad pagrindiniai pagrindinio uždarbio e, atnešėjai į šeimą, į namūkį yra vis vyresni. kiti e, Taip pat šeimose yra vis daugiau studentų, bedarbių, kurie nėra sukūrę savo e, šeimų. Dar vienas dalykas. Mes matome, kad e, žmonės, jauni žmonės dažniau dirba nestandartinį darbą ir kuo didesnė tokia rizika, tuo vėliau yra kūriamos šeimos ar gimdomi vaikai. Matote koreliaciją tarp nestandartinio jaunų žmonių darbo ir e, moterų e, e, amžiaus, kada jos gimdo vaikus šeimų kūrimas, e, vaikų gimdymas, e, tai kelia susirūpinimą, nes e, neigiamas poveikis atsiranda gimstamumo lygiui ir dėl to kyla pavojus pensijų sistemų tvarumui. E, taigi šeimos politika yra nepaprastai svarbi. Šiame kontekste dabar apibendrinti mūsų darbui, perduosiu žodį kolegai Jorgui ką galime padaryti. Politikos sprendimų prieimėjai gali palaikyti socialinį dialogą, stiprinti socialinę apsaugą ir mes taip pat viename skyriuje kalbame apie švietimo įgūdžių formavimo svarbą. Matote iš šios skaidrės vis didesnę švietimo e, svarbą bėgant metams ir e, matome, kad e, tarp kvalifikuotų, nekvalifikuotų darbuotojų žimtumo atotrukis didėja E, žinome, kad vis daugiau e, įgūdžių reikalauja darbas šiuo metu ir e, įgūdžiai vis svarbesni tampa. Taip pat reikia pasakyti, kad jauni žmonės um, labiau linkia investuoti į mokymą, nes paskui jie gali tarsi sugražinti investiciją per ilgesnį laikotarpį. Tėvų padėtis E, taip pat e, Tretinės, e, tretinė pakopa mokymosi tie veiksniai taip pat labai svarbus. Ir reikia nepamiršti šiame kontekste vykstančių technologinių pokyčių. Dabar žodį suteiksiu, perduosiu Jorgui. Labas rytas. Dėkuoju. Labai trumpai. Aš tik tai noriu iškelti tokį klausimą. Ar jaunimas e, turi blogesnės pozicijas darbo rinkoje ir e, kokios yra demografinių pokyčių tendencijos. Čia mes matome darbuotojo amžiaus e, ribos, e, jodai juodai e, darbingi gyventojai ir žalia yra užimtumo kreivė. Tai, kas stebina, mes matome, koks yra skirtumas tarp raudonos ir juodos kreivių. 70 milijonų gyventojų nedalyvauja darbo rinkoje, yra nedirbantis. Ir e, jeigu mes norime užtikrinti užimtumą, mes turime aktyvuoti kažkaip tuos nedirbančius e, žmonės, užtikrinti jiem darbą. Ir e, mes galime atverti įvairių galimybių čia, prognozuodami galimą veiklą tokių e, asmenų. Nes e, užimtumo procentas ko gero nedidės e, ateityje pagal tos e, scenarius. Čia mes matome, kad praeitėje buvo didelis pakitimas, tačiau ateityje turbūt tokio pakelimo e, nebus. Toliau e, kitas labai optimistiškas scenarius. E, tai reiškia, kad ir moteris e, daugiau užimtumo turės ir kad aukštojo mokslo, aukštojo mokslo baigusių bus daugiau ir kad bus daugiau užimtumo iki 30 metų. Tai reiškia, kad kiekvienas, kas gali dirbti, dirbs darbo rinkoje iki 30 metų. Bet matome, kad skirtumas tarp optimistinio ir neoptimistinio scenarijaus yra labai didelis. Ir tas skirtumas glūdi tame, kokiu pasiekmių gali turėti vykdama politika. Ką mes galime pasakyti apie užimtumo didėjimą? Mes matėme, kad praeitėje užimtumas didėjo maždaug po vieną procentą ir tai buvo stabili tendencija, paskui tik tai krizė nutraukė tą tendenciją. Tačiau e, po, po krizės nuo 13 metų mes matėme, kad vėl auga, užimtumas vėl maždaug po 1 procentą. Prieš penkeris metus tai buvo ir jeigu ta tendencija bus ir toliau, tai tuomet mes pasieksim 75 metų, 75 procentų e, lygiai iki 20 metų. Dabar tuo pesimistiniu, remiantis pesimistiniu scenarijum, po 20 metų užimtumas jiems mažėti ir bus neigiamas, nebent mes aktyvuotume daugiau nedirbančių e, žmonių. O jeigu aktyvuosime, tai tuomet užtikrinsime dar dešimties metų laikotarpį tą augimą vieno procento. Tad vidutiniškai dar dešimt metų užimtumas galėtų aukti iki 30 metų, o po 30 metų vėl uh, grįžtume prie tokios padėties, koks, kokia buvo prieš e, dešimt metų. Tačiau, jeigu mes išnaudotume visas darbo rinkos galimybės, jeigu aktyvuotume e, visus nedirbančius e, žmonės, tai vis tiek atsidurtume tokioje padėtyje, kuomet užimtumas imtų mažėti tarp darbingo amžiaus gyventojų. Ta, ta formulė čia yra pakankamai paprasta ir priežastys pakankamai paprastos. BVP augimas, produktivumo augimas ir užimtumo augimas. Vienas procentas ekonomikos augimo e, produktivumo augimas ir užimtumo augimas buvo tarpusavyje susiję. Dabar matome šitoje sraidė, e, skaidrėje, kaip padėtis atrodė anksčiau, 8-13 metais matome, kad e, vienas procentas um, užimtumo, apie 2 procentus e, BVP augimas, tai yra toks vidurkis, tokia, tokia pusiausvyrą. Sakykime, kad mums ateityje reikės to 2 procentų augimo, kad užtikrintume pakankamą gerovę. Sakykime, kad e, vienas kad ateityje bus 1,4 e, procento BVP augimas. Kokios būtų pasiekmes? Tuomet e, užimtumo tendencija taptų neigiama, o viską turėtų kompensuoti produktyvumas, našumas. Ir našumas ilgalaikės perspektyvos e, laikotarpiu turėtų dvigubai padidėti, kad viskas būtų kompensuojama, tad e, būsimas kartos turės būtinai padidinti savo produktivumą. Tad e, tas e, e, optimistinis scenarius pasiteisintų tik tai dešimties metų laikotarpiu, bet paskui vis tiek padėtis būtų problematiška. Net jeigu labai optimistinį scenarijų mes taikytume, vis dėlto mes matome, kad darbo rinkos padėtis būtų probleminė. Ir, kaip sakėme, jaunimas turi blogesnės sąlygas e, darbo rinkoje. Ir čia mes pereiname prie um, paskirstimo. Įsivaizduokime labai paprastą pasaulį. Sakykime, kad e, ES būtų kaip viena valstybė ir turėtų vieną pensijų sistemą. Ir kad e, visi virš 60 penkerių metų dar dirbtų ir sakykime, kad e, pensija būtų 75 procentai atlyginimo. Dabar 47 yra. Tai tuomet būtų labai aišku, jog reikėtų, jog e, įmokos būtų 47 procentų, 40 procentų nuo atlyginimo. Galime pasižiūrėti į šį grafiką. Raudona linija. Tai yra potencialus pensininkai, daugiau nei 65 metų darbuotojai. Tad jeigu norime, kad pensijų lygmuo išliktų 47 nuo atlyginimo, tai e, matome, kokie kokių e, reikia e, įmokų. Įmokų padvigubėjimas būtų būtinas ir kaip tada būtų e, su darbo jėgos kaina. O jeigu įmokos nebūtų didinamos, tai pasižiūrėkime, kas tuomet vyks su pensijomis. Aš e, esu gana tikras, kad turint omenyje demografinės tendencijas ir visuomenės e, senėjimą, politikai mano, kad įmokos būtinai esant tokioms sąlygoms turėtų didėti. Tačiau kaip tai atsilieps darbo jėgos kainai? Sakykime, kad e, įmokos nedidės daugiau nei 20 procentų. Tai pensijų lygmuo, tada galėtų būti ir toliau 47 procentų lygio. Sakykime, kad e, pensininkai sutiks su e, žemesnėmis pensijomis ir matome, kaip visą tai turės e, kompensuoti busimieji pensininkai. Tai reiškia, kad įmokos vis dėlto turės nešvengiamai didėti. Ar visa tai yra sąžininga? Reikia, turim žiūrėti į, į amžiaus kategorijas, į gimimo metus. Tad dabar matome, kad dabartiniai jaunuoliai per savo gyvenimą mokės daug didesnės įmonės įmokas, negu moka dabartinės e, kartos. Ir paskui jie turės sutikti gauti mažesnės pensijas ir tai yra dvigubas e, senėjančios visuomenės, e, dvigubas visuomenės senėjimo pasiekmes neigiamas. Aišku, ką mes galime daryti. Mes matome, kad e, užtikrindami didesnį užimtumą darbo rinkoje ir didindami išmokas, didindami įmokas mes galime užtikrinti aukštesnės e, pensijas. Todėl mes turime daugiau investuoti į žmonių e, užimtumo užtikrinimą. Aš tik tai minutę užtruksiu. Mes turime dar ir kitą skyrių, kuris e, susijęs su socialiniu dialogu. Tame skyriuje mes e, matome, jog e, jaunimas yra mažiau atsvaujamas profsąjungose, ypač privačiame sektoriuje, nes jauni darbuotojai dažniau e, dirba laikiną darbą ir tuomet jie rečiau būna profsąjungų e, nariais. Šis grafikas rodo, jog jaunimas taip pat rečiau dalyvauja kolektyviniuose susitarimuose. Tai taip pat susiję su, tai, su sektorių specifika, kuriuose jie dirba. Bet matome, kokios yra sąsajos tarp jaunų, dar darbuotojų amžiaus, jauno amžiaus ir uh, ir profsąjungų ir mes turime siekti, kad tas e, jaunimo atstovavimas profsąjungų lygmenių būtų geresnis. Yra tam tikrų veiksmų, kurių e, dabar yra įmamas iš abiejų pusių, tiek iš darbdavių, tiek iš e, darbuotojų ir profsąjungų įmonių. Yra vadinamieji um, amžiaus ar senėjimo susitarimai. Kalbant apie pensijų sistemas ir sprendimus šios ryties, tai e, jau yra pateikta tam tikrų į, iniciatyvų, socialinis, socialinio ramščio pasiūlymas jau taip pat yra E, pateiktas ir mes, aišku, turime siekti, kad e, konvergencija tarp valstybių narių didėtų ir kad gerėtų socialinė padėtis e, valstybėse narėse, tačiau turime atsižvelgti ir į atotrukį tarp kartų ir turime gerinti jaunimo padėtį ir jaunimo perspektyvas ir E, užtikrinti e, viešąją, viešąją paramą šiai amžiaus grupiai. Labai ačiū, buvo labai įdomu jūsų išklausyti. Bet mes neturime tų skaidrių, kurias parodėte, galbūt galėtume jas gauti ir išplatinti nariams, nes kolegų kai kurių nėra, būtų mums labai naudinga matyti tikslius skaičius. Būtume tikrai dėkingi, ar kas nors norite ką nors pasakyti. Jeigu taip, tai galite. Prašom. Aš kaip ir jūs norėčiau padėkoti komisijai už darbo pristatymą. Mums tikrai reikia tų darbų. jau apie tą. Jau ta tema buvo kalbama, e, tačiau dabar šiek tiek yra primirštos temos apie krizę. Manau, kad čia yra dvi svarbios temos. Pirmiausia, balansas. Mes žinome, koks yra balansas bendrom, e, bendrom, bendrais bruožais Bet tai, ką jūs pasakojote, jau buvo prieš krizę sugedę sritys, pavyzdžiui, jaunimo darbo prastas apmokėjimas, seniorų darbas, bet tai visą tai matėme dar prieš krizę. Aš norėčiau dar e, šiek tiek apibendrinti tą, ką jūs minėjote. Šiandieną ta karta šiandieninė karta moka, tai yra tarpinė karta. Nuo 30 iki 55 metų ta karta, ta karta turiu galvoje. Ir jeigu mes nieko nedarysime, tai rizikuojame um, ir susidurti su tokiu jaunimu, kuris ir toliau visą laiką bus išlaikomas tėvų, bei su pensininkais, kuriems turi padėti jų vaikai, nes pensija maža. O kai žmonės sulaukia daug, daug metų, 90, 92 ir daugiau, pradeda sirgti senatvės lygomis, tai tiems žmonėms irgi reikia, kad padėtų šeima, nes politinė sistema niekaip negali susidoroti su tomis bėdomis. Šiek tiek karikaturizuojant, galima pasakyti, kad šiandieną mes susidurėme su tokiu tokia situacija, kai dirba aktyvi e, karta su dviem truputį jaunesnėm šiai e, kartom ir su senaja karta, kurią reikia išlaikyti iš savo atlyginimų. Tai aš nežinau, ką reikia daryti, aš sutinku su tomis išvadomis, kurios čia buvo minėtos. Galiausia, negalima vien tik tais e, įmokų didinimu kliautis ar pensijų e, didinimu kliautis. E, Bet čia vėlgi kyla pensijos amžiaus klausimas, ar galima nuolatos atidėlioti žmonių išeimą į pensiją. Nuo 60 iki 65 metų buvo pereita, e, dabar vėlgi išvadoje pasakyta, kad dar metus reikia pridėti, aš netikiu tokiu sprendimu. Ir aš e, kaip e, liberalas galvoju, kad darbas yra kažkas teigiamo ir kad tikrai reikia galėti žmonėms pasiūlyti dirbti kaip galima ilgiau, juo labiau, kad gyvenimo sąlygos gerėja. Tačiau aš manau, kad automatiškai to daryti negalima, jeigu darbo sąlygos nepasikeis. Aš atlikau studijas šią temą ir jeigu galima e, samdyti darbui žmonės, kurie sulaukia 64, 65, 66 metų, tai jau nuo 45 metų, e, kai žmonės dirba sunkiose srityse, reikia pagalvoti, kaip tą darbą palengvinti, o jeigu jie dar turės pensijos laukti iki 65 metų, tai bus dar blogiau. Įmonės irgi tuo nesinaudoja, nes, nesinaudoja, nes e, labai žemas pasidaro darbuotojų produktyvumas. Pabaigai pasakysiu du dalykus. Kiekybinius dalykus pas, paskutiniam pasiūlymui. Jūs minėjote išsilavinimą. Kalbant apie išsilavinimą, tai čia reikalingas išsilavinimas trunkantis visą gyvenimą, ne nuo 20 iki 40 metų, ir 45, ir 50, ir 55 metų žmonės e, turės mokytis norėdami būti naudingi ir 65 metų. Tačiau yra normalus susidėvėjimas tų e, produktyvių gebėjimų susidėvėjimas. Dabar jisai netoks pats, kaip buvo anksčiau, tačiau jis vis tik tais yra. Dar vienas kokybinis elementas, kurį norėčiau paminėti. Reikia laikyti, kad aktyvaus gyvenimo pabaigai būtų galimybė žmogui dirbti nepilnu etatu galbūt galima dirbti ir iki garbaus amžiaus, tačiau tokiu būdu, dirbant ir nepilną darbo dieną, žmogaus darbas turės būti vertinamas taip, kad jisai gautų po to orę pensiją, kad būtų skaičiuojamas taip pat kaip ir dirbant pilną darbo dieną. Tai čia reikėtų pagalvoti apie tai, galbūt tokią linkmę reikėtų ieškoti sprendimą. Ir dar pabaigai vienas sprendimas, man labai trūko jūsų pristatymę, nežinau, kaip įtrauksite jį, bet man labai rūpi migracijos klausimas. Jūs šiek tiek kalbėjote apie uždarą Europos Sąjungą. Bet mes žinome, kad ateinančiais e, metais imigracija bus labai didžiulė. Kokios jos pasiekmes? Ar ta migracija mažės? Sumažins tų kreivių atotrukį. Nesu tuo tikras. Tai čia vėlgi reikėtų tiek jūsų studijoje e, pasamprotauti ir kaip jūs sakėte, pirmininkė, aš labai laukiu tų išvadų, kad galėčiau jas atidžiai išnagrinėti. Dėkuoju dar poniai Harkins, suteiksiu žodį, o paskui e, gal jūs galėsite rasti, jeigu galima, daugiau atsakymų. Dėkuoju, dėkuoju komisijai už puikų uh, pristatymą ataskaitas. Aš turėjau išeiti kitą posėdį, bet buvo taip įdomu, kad aš nežiūrint visko pasilikau ir norėjau išklausyti, ką jūs pasakysite. Kolega ponas Rochfor sakė, pasakė beveik viską, ką aš norėjau pasakyti, taigi nebesikartosiu, bet sutinku su tuo, kad šį klausimą mes, mama, kaip ir primiršę, dėl to labai malonu, kad jisai grįžo. Reikia vėl gražinti į pačią centrinę vietą tą klausimą. Mes privalome užtikrinti, kad visi socialiniai partneriai dalyvaus priimant bet kokius sprendimus, nes jie atstovauja visoms kartoms. Ir tai yra labai svarbu. Mm Kaip e, sakiau, daug žmonių nesuvokia, kad ši krizė, labai rimta krizė, artėja ir mes turėtume siūsti signalą, kuris, aišku, neturėtų e, gilinti takoskrios tarp kartų, mes neturėtume pradėti mėtytis kaltinimais. Ir taip pat nereiktų pulti stačia galva e, ieškant sprendimų, nes ne, būtų tvarūs tie mūsų sprendimai ir neužtikrintų norimų e, rezultatų. Viena skaidrė labai žiaurę e, realybę parodė e, pensijų mažinimas per pus, įmokų dvigubinimas. Net ir to turbūt nebūtų pakankama, jeigu norėtume pasiekti visus tikslus ilgiau dirbti ilgesnė karjera ir aš girdėjau, kas buvo pasakyta dėl pritaikymo darbo vietų ir panašiai bet man atrodo, kad mes viską padarėme blogai. Iš tikrųjų, jauni žmonės dabar prieš savo valią dirba dažniausiai ne pirmą darbo dieną, o turėtų tai būti e, vyresni žmonės, kuriems turėtų būti suteikta galimybė dirbti ne visą darbo dieną, o jauni žmonės galbūt galėtų dirbti kaip e, etatiniai darbuotojai. Ir aš nežinau, kaip apsukti mūsų valti, bet ar, ar tai manoma, bet mes turėtume pasigilinti į tai. Ir taip pat man atrodo, kad kai žmonės pasiekia tam tikrą amžių, pavyzdžiui, jiems yra daugiau negu 60 metų, tai e, pensija atrodo tarsi savaime suprantamas dalykas. Ne visiems taip yra, bet bent jau toks yra bendras požiūris. Ir man atrodo, kad reikia keisti tai, nesakyti žmonėms, kad turi dirbti iki 67, 68 ar 69 metų, bet reikia, kad atsirastų sistemos, kurios leistų žmonėms uh, išeiti į pensiją, jeigu jie to nori, bet ne pakabinti damoklo kardo virš jų. Ir mes turime pademonstruoti atsakomybę. Dar vienas pastebėjimas, kuris svarbus - imigracija. E, aš tik tai norėjau priminti tai, nes jau klausimas patiktas. Dėkoju dabar ponė Kaufman. Jūs tarpusėje susitarkite, ką pakviesite pasisakyti po savęs. Dėkoju už įdomius pastebėjimus dėl imigracijos. Jorgas gal išsameu pakalbės. Apie tai kalbame mūsų ataskaitoje, bet pradžioje Noriu pasakyti, kad jūs minėjote vyresnių žmonių užimtumo ar aktyvumo lygį. Prieš krizę lygis buvo palyginti mažas, bet e, noriu pasakyti, kad yra pozityvių tam tikrų tendencijų. 2006 metais vyresnių darbuotojų užimtumo lygis buvo 43 procentai, dabar 55 procentai. Taigi matome, kad tendencija nuolatinė e, reiškiasi, kur rodo, kad vis daugiau vyresnių darbuotojų e, toliau e, išlieka darbo rinkoje, toliau dirba. Dar noriu pasakyti, kad sutinku su tuo, kad darbo tipas, pobūdis yra svarbus. Manau, kad valstybės narės socialiniai partneriai galėtų daug ką nuveikti šioje srityje ir mums būtų gana sunku pradėti aiškinti, kiek darbuotojų turėtų dirbti vyresni darbuotojai lyginant su jaunesniais ir panašiai. Bet optimalioje sistemoje galima įsivaizduoti E, tarsi ir dirbamų valandų mažinimą. Mokymasis visą gyvenimą tai taip pat e, labai svarbus dalykas, kaip Jorgas sakė, našumas turi didėti ir ypač jaunų žmonių, bet mano nuomonė apskritai, nes jeigu mes kalbame apie mokymasi visą gyvenimą, tai e, tuo met našumas vyresnių darbuotojų turėtų irgi atitinkamai padidėti ir nereikėtų galvoti tik apie jaunus žmonės, e, galvojant apie tai, kaip padinti našumą. Reikia tai taikyti visiems. Dar trumpai dėl valandų, dėl laiko. Nedarbo lygis grįžo į aštuntuosius metus, bet dirbam valandų skaičius ne daugiau žmonių e, dirba ir e, šiek tiek yra kitaip dėl e, dirbamų valandų ir aš kaip sakiau, dėl atlyginimai nevienodi taip pat siejasi su skirtumu uždirbamų valandų. Dar pasakysiu, kad visiškai sutinku su svaidimus, dėl svaidimusi kaltinimais. Reikia to išvengti iš tikrųjų, reikia akcentuoti jaunų žmonių poreikius ir padėtį, bet nereikėtų kaltinti vyresnių. Mes turėtume galvoti, kaip pagerinti jaunesnių žmonių padėtį, kokiu reikia politikos priemonių. Galiausiai dėl imigracijos norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad ankstesnėje ataskaitoje yra visas skyrius apie imigraciją e, aptariami įgūdžiai, e, lytis, e, integracija į darbo rinką, kas padeda, kas nepadeda integruotis, reikia dar labiau pasigilinti ir taip pat noriu pasakyti, kad Europos semestras, žiūrint į atskiras šalis, yra labai svarbus dalykas, siekiant užtikrinti, kad migrantai būtų geriau integruojami, taikant įvairias priemonės. Mūsų nuomonė, e, viskas prasideda nuo rūpinimuose vaikais e, reikia migrantų vaikų la, išsilavinimui skirti daugiau dėmesio, o atliekant simulacijas, Jorgas galbūt išsameu pristatys tuos dalykus. Tada mes e, simuliuodami galime pasižiūrėti, kaip galime išplėsti darbo rinkos galimybės, kaip geriau integruoti e, migrantus, ką galime pasiekti migracijos būdu ir dar noriu pasakyti, kad mes e, taikėme simulacijas ir mes norime paprasčiausiai parodyti, kas būtų, jeigu mes dirbtume metus ilgiau. Tai nėra kažkokia konkreti situacija, kai kurios valstybės narės galbūt labiau pažengusios, kai kurios dar ieško sprendimų. Ir taigi nereikėtų to aklai e, taikyti, primant sprendimus. Labai trumpai. Kaip Barbara sakė, mes žiūrėjome į migraciją rengdami ataskaitą ir šiek tiek pasižiūrėjome į prielaidas. Išvada, jeigu net ir padvigubėtų migracijos mastas, lyginant su dabartinė padėtimi, iki 20 metų kas būtų, situacija pagerėtų vidutinė vidutinės trukmės laikotarpiu spaudimas našumui e, sumažėtų, bet nedingtų. Spaudimas našumui yra, e, išliks nuolatinis per ateinančius metus. Kita vertus, norėjau dar parodyti jums kai ką. Aš kai kalbėjau apie pensijų mažinimą, Tai tarsi e, e, nematoma ranka mažina pensijas. Ir jūs teisingai pastebėjote, aš neįtraukiau didesnės migracijos į šią, šį grafiką ir vėlesnį išeimą į pensiją. Reikia galvoti apie politinių priemonių derinį, reikia galvoti, kaip užtikrinti augimą ir kaip uh, užtikrinti e, balansą pensijų sistemose. Negalima e, vadovautis vien e, našumo kriterijais, reikia galvoti apie gimstamumo lygį ir kitus elementus. Simulacija, modeliai, kas vyksta valstybėse narėse, reikia galvoti apie mobilumą, darbo jėgos sąnaudas ir motivaciją. Reikia galvoti apie vairias priemonės. Dėkoju. Ačiū, ačiū, kad kolegos pasiliko iki posėdžio pabaigos ir ačiū Jums, kad e, pateikėte mums minčių. Dabar atsveikinsime su vertėjais ir baigsime posėdį taip pat bet dar norėčiau pakartoti, kad mums tikrai labai buvo svarbu turėti informaciją, kurią pristatėte, kad galėtume perduoti ją nariams, kurie neatėjo į posėdį. Išsistudijuosime viską, nagrinėsimės atidžiai grįžime prie šių klausimų, nes mes esame užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Tai reiškia, kad turime nukreipti savo akis ir protus link ateities, kaip ir jūs, kas sakėte, nebegalime laukti. Dėkoju poniai Kaufmanai, Kaufman, Alesi ir Jorgui ir tikrai dar kartą prašau mums perduoti skaidrės, pasidalyti jomis. Kitas posėdis vyks gruodžio 4, 15, 18.30.